colleagues. Kolegos, norėčiau, kad pradėtumėme posėdį. Pirmiausia, pranešimai dėl koordinatorių posėdžio sprendimų. Pirmiausia, dėrybinis mandatas dėl EMSO rekomendacijų, Flaken, pono Flakensteino pranešimas. Koordinatoriai susitarė dėl pono Flakensteino prašymo užimti pranešėjo vietą ir pradėti dėrybą su šešėliniais pranešėjais. Įgaliojimai pagristi pirmojo svarstymo sprendimais, kurie buvo patvirtinti plenarinėme posėdėje gruodžio mėnesį. Taigi aš kaip pirmininkas ponui Flakensteinui suteikiu įgaliojimus tose srityse, kuriuose yra numatyti įgaliojimai dėrėti su taryba kartu su šešėliniais pranešėjais. Kitas sprendimas dėl pranešėjų ir nuomonių referentų skirimo yra trys pranešimai, visi susiję su oro uostų paketu. Pirmiausia, veiklos apribojimų triukšmui mažinti subalansuotas požiūris, koordinatorių sprendimas buvo suteikti šį pranešimą socialdemokratams. Kitas sprendimas bendros taisyklės dėl SWATS oro, oro uostuose, ALDE tenka šis pranešimas, kitas krovinių tvarkymas oro uostuose ir atitinkamo reglamento atšaukimas. Šis pranešimas atitenka EPP frakcijai dėl nuomonių. nusprendėme apjungti pagrindų programą dėl mokslinio tyrimų ir tarybos sprendimą dėl konkrečios programos nustatymo Horizon 2020 įgyvendinimui. Kaip žinote, nuomonės yra skiriamos rotacinių principų, taigi ši nuomonė atitenka ALDE frakcijai. Dėl šešių mechanizmų dėl šiltnamio efektą sukeliančių emisijų stebėsenos ir ataskaitų nacionalinių ir ES lygmenių dėl klimato kaitos. Nebuvo primtas koordinatorių sprendimas, taip pat nebuvo koordinatorių sprendimas primtas dėl susitarimo tarp ES ir JAV dėl e, keliaivių duomenų įrašų perdavimo, nes piliečių teisų komitetas tai uh, E, svarsto ir tai yra sutikimo procedūra, taigi mes negalėtumėme pranešimo koreguoti ir taip pat ES e, jūrų ir žuvininkystės fondo. Taip pat dėl ES satelit, satelitinių navigacijų sistemų integravimo buvo nuspręsta renkti nuomonę šiuo klausimu, tai yra Galilėjo programa ir ECR frakcija atitenka šis, šis, ši nuomonė. Dėl programos, dėl nedidelių ir vidutinių įmonių sprendimas nebuvo priimtas. Dėl daugio, daugelį meninių, daug pakopų transporto priemonių, čia Envi komitetas rengė šį pranešimą. Kiti dokumentai gauti komunikatas dėl oro uostų politikos sprendimas buvo neimti, nesimti veiksmų, nes visa tai pateks į paketą. Komunikatas komisijos komunikatas dėl 12 metų darbų programos vėlgi nieko nerenksime, nes žinome, kad politinės frakcijas plenarinėme posėdėje pateiks e, siūlymus dėl rezoliucijos, dėl e, darbo programos. Komunikatas, komisijos komunikatas dėl jūrų strategijos Atlanto vandenino regione. Koordinatoriai nusprendė, kad reikia renkti nuomonę ir nuomonę renks socialistai. Komisijos komunikatas dėl metinės augimo strategijos buvo pasiūlyta nerenkti nuomonės, komunikatas dėl programos 2020 tai yra susiję su ketvirtuoju ir penktuoju punktu, taigi buvo nuspręsta nerenkti nuomonės, kadangi tai patenka į ankstesnius klausimus. Taip pat e, nerenksime nuomonės ir dėl kitų dviejų komunikatų. Vienas dėl PVM ateities siekiant gyvybingesnės PVM sistemos vieningoje rinkoje ir bendras tarybos sprendimas dėl to, kokios pozicijos laikysis ES dėl sutarties 13 straipsnio pakeitimo. Dėl komitologijos procedūros koordinatoriai susitarė pasiūlius pirmininkui pakviesti atsakingus komisijos atstovus dėl saugių parkavimo sąlygų sunkvežimiams, atsižvelgiant į ITEC direktyvą. Taip pat buvo pateiktas siūlymas parengti nuomonę dėl e elektroninio kelių apmokestinimo. Dėl kitų klausimų. Pirmininkas koordinatoriams pristatė informaciją būtent, kad Vengrija nori, kad transporto fondai būtų panaudoti aplinkosaugos programoms ir koordinatoriai susitarė, kad bus parašytas laiškas komisarams Han ir Kalas, pasipriešinant Vengrijos siūlymui taip, to, tokiu pačiu būdu, kaip buvo ir su Lenkija, kai Lenkija tokį siūlymą buvo pateikusi. Uh, Taip pat 24 parlamentarai pasirašė laišką ir kritikuoja transeuropinio e, tinklo e, ruožą tarp Liono ir Turino ir jo finansavimą. Buvo išsakyta kritika dėl teisėsaugos institucijų Italijoje. Apie tai ilgai diskutavome ir dauguma koordinatorių susitarė palaipsniui taikyti atitinkamas priemonės, pirmiausia parašyti TNT koordinatoriam laišką, kur būtų paprašyta gauti detalios informacijos šiuo klausimu ir būtų atsakyta į klausimus, kuriuos iškėlė 24 parlamentarai ir įvairūs peticijų autoriai peticijų komitete. Taigi, kai gausime atsakymus, tuomet koordinatoriai aptars detaliau 24 parlamentarų skundą ir peticijų autorių skundą dėl šeštojo projekto Leonas, Leonas ir Turinas. Taigi tiek iš koordinatorių posėdžio, kuris įvyko vakar. Ponas Alkadrau ir Kramer nori kažką pasakyti, ponas Alkadraui. Siūlyčiau pirmiausia, kad ponas Krameris pasisakytų. Taigi, ponia Kramerį, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš esu koordinatorius dėl transeuropinių transporto tinklų ir koordinatorių posėdėje mes susitarėme, kad liberalai kažką norėjo gauti, norėjo gauti nuomonės rengimą, bet mes susitarėme, kad bus preferenciškai dėl aviacijų paketo numatytas prane, nuom, numatyta nuomonė. Ir tai yra ypatingai aktualu oro uostų paketui. Taigi buvo aišku, kad liberalai gavo tą pirmąjį variantą. Jūs teigiate, kad tas klausimas atiteks mums, bet jeigu koordinatoriai priima sprendimą, reikėjo laikytis. Taigi mes norėtumėme gauti šį klausimą. Taigi, ačiū, prašau, panas Alkadraui. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad čia įvyko nesusipratimas. Grįžtant prie koordinatorių posėdžio, kuomet mes apie tai kalbėjomės. Mūsų priežastys buvo štai kokios. Du pranešimai dėl transeuropinių tinklų, jų paskirstimas ir finansavimo pranešimas. Mes susitarėme, kad bus du bendraautoriai, bendra pranešėjai iš dviejų stambiausių frakcijų. O po to teigiame, na, kad nenorime čia užimti monopolistinių pozicijų ir kad uh, Aviacijos pakete turėtų, pranešime dėl aviacijos paketų turėtų jau dalyvauti ir, ir smulkesnės frakcijos. Ponas Krameris suprato, kad tas sprendimas yra taikytinas visam paketui. Na, o mes supratome, kad ALDE frakcija turi teisę rinktis. O EPP ir socialistai ar kita frakcija, kuri turi dar balų, gali gauti kitą pranešimą mes turime daugiau balų negu žalieji. Ir galime gauti šio pranešimo autorystę. Aš mielai pakalbėsiu dar su Maiklu Krameriu ir bandysime gal čia lankščiai išspręsti tą problemą. Bet man atrodo, kad iš principo šis pranešimas turėtų tekti socialistams. Aš su Mikaeliu po posėdžio gal pasikalbėsiu ir atitinkamai informuosiu apie sprendimą. Aš noriu, aišku, atvirai ir skaidriai spręsti problemas ir mielai pasikalbėsiu su Mikaeliu, tačiau kol kas aš norėčiau laikytis e, tų sprendimų, kurie buvo priimti vakar koordinatorių posėdėje. Tačiau manau, kad na, pasikalbėję gal tikrai tą problemą išspręsime. Ačiū. prieš leisdamas jums pasisakyti. Dar norėčiau už tai ką pasakyti. Mums reikia žinoti, kas renks tą pranešimą. Siūlymas yra socialistams, bet jūs dar kalbėsite su Mikaeliu. Prašyčiau pasikalbėti kuo galima greičiau. Saidai, aš siūlyčiau šiandien tą padaryti kad iki posėdžio pabaigos, komiteto posėdžio pabaigos galėtumėme sekretoriatą informuoti apie mūsų priimtą sprendimą. Ačiū, ponia Foster. Ačiū, pirmininkė. Kaip suprantu, kolegos tarpusavyje kalbasi, bet aš norėčiau, kad mūsų frakcija, smulkesnė frakcija, irgi gautų daugiau galimybių ir gauti daugiau galimybių renkti pranešimų. Tačiau susiklošius tokiai situacijai, aišku, čia galime dėjoti ir pykti, Ir aš irgi gal būčiau norėjęs rengti vieną klausimą, bet nebuvo mūsų eilė tą daryti, gavome, ką gavome, bandysime per šešėlinį pranešėją kažką padaryti. Bet ECR frakcija būtų linkusi dėrėti su EPP ir socialistais ir ALDE frakcijomis, kai yra rengiami siūlomi pranešimai, kuriuos norime renkti. Tačiau kol kas aš tikrai nežinojau, kad taip įmanoma elgtis, kalbėtis tarpusavėje ir dėrėtis. Ačiū pirmininkė. Kągi, socialistai gavo šį pranešimą. E, per koordinatorių posėdį, taigi šis pranešimas atitenka socialistams, jeigu jie jo atsisako, tokią teisę jie turi. O man čia problema yra ta, kad aš turiu sužinoti, kuo galima greičiau, kad būtų galima mm, tęsti darbą. Taigi siūlyčiau socialistams ir žaliesiems e, susėsti ir pasikalbėti, kuo galima greičiau. Ponas Vandalen. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą ponui Alkadraujai, kuris gers tikriausiai kavą ir e, pasikalbės su ponu Krameriu dėl pranešimo autorystės. Norėčiau jo paklausti, kodėl jis nori jį atiduoti ponui Krameriu, kodėl neišgerus kavos ir nepasikalbėjus su manimi. Pirmininkas, nemanau, kad jis nori tą pranešimą atiduoti ponui Krameriui. Tiesiog kilo ginčas dėl to, koks buvo priimtas sprendimas per koordinatorių posėdyje. O situacija yra tokia, kaip teisingai pasakė ir ponia Foster, pagal sistemą tie, kurie gauna daugiausiai balų, renkasi pirmieji. Pas mus yra šiek tiek kitokia sistema ne visos stambiosios frakcijos gali du, tris kartus rinktis. Jos gauna galimybę rinktis vieną kartą ir ponas Alkadraui visiškai teisingai pritaikė šią teisę pagal mūsų numatytas taisyklės, tačiau jis turi teisę pasakyti, na, aš pamaščiau ir mes nenorime renkti šio pranešimo, taigi tas pranešimas vėl grįžta į bendrą katilą. Tačiau dabar tai yra socialistam numatytas pranešimas Jeigu situacija pasikeis, tuomet ponas Alkadraui tikrai apie tai mus informuos. Ponas Kramer. Ačiū. Na, tai nereiškia, kad aš su Saidu čia dabar sudarysime sandorį. Paprastai, kai yra rengiamas pranešimas, yra numatomas vienas pranešėjas. Dabar dvi stambiosios frakcijos nori bendrai rengti tą pranešimą. Ir uh, buvo susitarta, kad dėl oro uostų paketo ir smulkesnės frakcijos įsitrauks į pranešimų rengimą. Bet tai buvo pirmasis pasirinkimas socialistų, na ir mes galime, aišku, pakalbėti apie tai, kas įvyko vakar, bet man atrodo, taip viskas aišku. Pirmininkas, taigi, dar kartą pakartoju, tai yra socialistų pranešimas. Socialistams atitekęs pranešimas. Ačiū. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad socialistų frakcija gavo vienu balu daugiau dabar, nes praeitą savaitę plenarnėme posėdėje socialistai buvo teigiama turi 12 balų vietoj 11, tai jie turi dabar 12 balsų. Tai reiškia, kad papildomas balas jiems atitenka. Uh, tie, kurie buvo salėje tuomet, kai paskelbė pirmininkas, apie tai jau žino. Taigi, prieš e, perinant prie balsavimų, dar norėčiau palinkėti gero gimtadienio ponui Flakensteinui. Jauniausiai atrodantis 31 metų vyras, kokį man teko kada nors matyti. Kaip žinote, ponios ir ponai, Tai yra paskutinė mūsų posėdžio diena, kai ponia Kasnets dar sėdi generalinės sekretorės vietoje. Ji pasitrauks metų pabaigoje, taigi tai yra paskutinė galimybė šiandieną komiteto nariams ją matyti sėdinčią šioje pakiloje Kartais ji linkčioja gal, galvą, kartais ją pakrato nepritardama, tačiau ponia Kasnei buvo generalinė sekretorija šiame komitete ilgą laiką ir manau visi sutarėme, vertinant e, jos darbą kaip labai bešališką, gerą, bet ir taip pat profesionaliai atliekamą darbą. Ir tikriausiai taip pat žinote, kad mes čia platinome tokią knygą. Iš pradžių maniau, kad yra užuojautų knyga, bet taip nėra. Tiesiog mūsų komiteto nariai nusprendė užrašyti linkėjimų toje knygoje jums, generalinė sekretorė. Ir mums netgi pavyko Paulo Kostą surasti pasinaudojome galimybę, kad jis, daly, kad jis lankėsi parlamente, jis buvo ankstesnis mūsų komiteto pirmininkas ir jis taip pat pasirašė šioje knygoje. Na ir komiteto vardu aš norėčiau Jums įteikti šią knygą. Čia yra įvairių nuotraukų, nuotraukų fiksuojančių įvairius komiteto renginius ir įvykius. Čia trys koordinatoriai, ponas Alkadraujai, ponas Groš ir pona, ponia Maisner, taip pat ponas Krameris, visi kažkaip yra užfiksuoti tose nuotraukose, sėdintys posėdžiuose. Mes visi pasirašėme toje knygoje įvairių palinkėjimų užrašėme ir tai tik tai įrodymas, kaip mes jūs gerbėme, nes knyga yra pilna linkėjimų jums ateičiai, netgi jūsų komandos nariai ir komandos nuotrauka taip pat yra įdėta. Taigi komiteto vardu aš norėčiau, net Maiklas su dviračiu čia yra užfiksuotas, beje. Taigi norėčiau jums įteikti šią knygą ir taip pat merginos dabar įeina su gėlių puokšte. Čia ir kitomis dovano, dovanėlėmis. Tikrai tai yra mūsų padėka Jums už puikų darbą komitete. Ačiū labai. Na ir manau visi man pritarsite, kad ponia Kasnets gavo, galėtų gauti dvi minutės pasisakyti. Aš neduosiu daugiau laiko nei dvi minutės. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, esu labai sujaudinta, ačiū Jums už visapusišką paramą per tuos septynerius metus. Labai įdomius metus, ir tikiuosi, kad ir toliau jausitės transporto šeima, svarstysite labai svarbius klausimus, transeuropiniai tinklai, o noro uostų paketas. Ir tą darysite labai sėkmingai mūsų komitetui ir ypatingai norėčiau padėkoti pirmininkui už pasitikėjimą, už visapusišką paramą visomis prasmėmis. Ačiū. Ačiū. Sėkmės. Na ir paskutinį kartą norėčiau. Prašau, Načio. Ačiū pirmininkė. Jums leidus APP frakcijos vardu mes raštų palinkėjimus jums e, surašėme, bet aš norėčiau jums dar kartą padėkoti Pone Kasner, paprastai jūs girdite plojimus, kai žmogus išeina į pensiją. Bet tiesiog nuostabu, kad taip širdingai yra plojama žmogui, kuris toliau tiesiog tęsė savo karjerą. Tikrai jūsų darbas nebuvo pats lengviausias. Surasti pusiausvyrą tarp įvairių frakcijų niekuomet nėra lengva. Galima teikti patarimus kurie tikrai nėra subjektyvūs, yra nuostabu. Ir jūsų visuomet e, išmintingi patarimai buvo mums labai naudingi vis, vis, visą tą laiką ir linkiu Jums viso keriopos sėkmės ateityje. Žinau, kad e, dirbsite arčiau prie savo gimtinės ir tikiuosi, kad vis tiek dar karts nuo karto atvyksite į Briuselį su mumis pasimatyti. Kągi, dabar matyt visi koordinatoriai pasisakys. Galime gal Ko galima trumpiau prašyčiau? Ačiū, Brainai. Aš savo frakcijos kolegų vardu norėčiau jų tai labai šiltai padėkoti už visą tai, ką ji yra padariusi ir tikrai tai nėra koks tai sutapimas, kad visi jums plojo atsistoję, mes tiesiog labai e, jūs vertiname, jūsų darbas buvo labai sunkus, jūs puikiai dirbote, diskretiškai, bešališkai, netgi sprendžiant sudėtingus klausimus, jumis gal, buvo galima pasikliauti. Ir viskas komitete vyko taip sklandžiai, tikrai jūsų dėka. Jūs subūrėte labai gyvybingą, gerą sekretoriatą. Taigi ačiū Jums, linkiu Jums sėkmės ir tikiuosi, kad darbas Luksemburgė Jums irgi teiks daug džiaugsmo ir pasitenkinimo. Ačiū. Pirmininkė, Ute, visi žino, kad mes turėjome labai tokį darbingą ir gerą darbų laikotarpį ir dirbdama parlamente, eidama koordinatorės pareigą, žinau, kad visuomet susidūrusi su problemomis galėjau kreiptis į tave. Matie, sakė, kad tikisi, jog jūs atvyksite karts nuo karto į Briuselį. Na, o mes, aš manau, irgi apsilankysime Luksemburgė. Ačiū. Anglų kalboje yra toks terminas civil servant, valstybės tarnautojas. Tai jūs puikiai įkūnijate tą savoką. Uh, jūs tikrai buvote tas tikras tarnautojas ir puikiai tarnavote mūsų komitetui. Ir aš manau, tie žodžiai civil servant, valstybės tarnautojas, turi būti pirmiausia siejama su jumis. Jūs buvote labai draugiška ir buvote tikrai nuostabi tarnautoja Europos parlamente ir šiame komitete. Ačiū. Na, o žaliųjų frakcijos vardu norėčiau padėkoti Jums labai širdingai už puikų bendradarbiavimą. Panašu, kad tikrai dėkoja Jums visos frakcijos, man buvo labai malonu su Jumis susitikti per pusryčius, aš esu iš Bochum, aš esu iš Bupeta. E, tai mes netgi kilme esame labai artimi. Pone Kasner, ar įkūnyja visas geriausias e, žmogaus vertybės, visuomet buvo pasirengusi padėti atsakyti į klausimus. Ir mes labai tikrai su liūdna širdimi šiandien linkime jums e, sėkmės kitame jūsų darbe, nes mums jūsų labai truks. Pirmininkas, ačiū. Kaip ponia Kasner išvyksta kaip valstybės tarnautoja, mes visi atsistoja, aplojame, kai aš pasitrauksiu, įsivaizduoju, visi džiaugsis ir trins rankomis iš pasitenkinimo. Kągi. Na ir dabar galiausiai noriu paklausti, ar galėtumėme pasitik, ponia Kasner patikrins balsavimo uh, techniką ir gal paskutinį kartą dar ji pasakys, kad EPP vienu balsu per daug. Na kągi, vis tiek pasitikrinkime balsavimo aparatus. Ar visi jau balsavome? Balsavimas baigiamas. Sėkminga diena, nes nėra vieno per daug iš APP e frakcijos. Jie pasistengė Utės labui. Kągi. Ir socialistai, su jais irgi viskas tvarkoj. Taigi, pasiūlymas dėl tarybos sprendimo, dėl oro siekimo paslaugų susitarimo tarp ES ir Indonezijos Respublikos, tai yra pirmininko pranešimas, tiesiog vienas balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 39 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė, vienbalsiai patvirtinta. Ačiū labai. Puikiai pradžia. Toliau balsuosime dėl ponios Savisaro pranešimo antros straipsnio trečias pakeitimas. Kas už? Antros straipsnio trečias punktas. Kas prieš, kas susilaikė? 52 už. Prieš, susilaikė? 53 už. Kas prieš, kas susilaikė? Patvirtinta. 55 nelieka.

Dabar balsuojame už 56, 57 ir 58 su ponios Teila pakeitimo. Pradedame balsuoti. Visi balsavote jau? Baigiame. Patvirtintas. Balsuojame už 63 pakeitimą. Kas už? Dar kartą pradedame, kas už 63, dabar jau geriau, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 60 patvirtintas. Žinau, kalėdos artėjos, bet susi, susitelkime. 59 pono Flankensteino. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 62 nelieka, nes 60 buvo patvirtintas. Pereikime prie 73. E, Peter Van Dalen patikė, kas prieš, kas, už, kas susilaikė atmestas. 64. Pona Zilė, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 65. Pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. Aštuntas pakeitimas Praneši, pranešėjo pateiktas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas. 68 ir 69 identiški, kas už, prieš susilaikiusiai patvirtintas. Kit toliau 70 pakeitimas ir 71 yra identiški, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 74 atsimta, 74 už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. Patvirtink, patikrinkime elektroniškai už 74 pakeitimą balsuojame. Ar jau visi balsavote, baigiame? Patvirtintas. Dabar pereikime prie 77 Taylor pateikto pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtintas. Devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtintas. 78. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 80, 81 ir 82, kadangi 9 pakeitimą patvirtiname, jų neliko. Toliau pereiname prie 79 pakeitimo. Ir tai yra dvi dalys balsavimo. Pirmiausiai Kadangi devintas pakeitimas buvo patvirtintas, tai dabar balsuojame tik bendrai, neskaidant šio pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Balsuojame už 83 pakeitimą. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 84 pakeitimas. Ats... Kas už? Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvi... Patikrinkime 84 elektroniškai pradedame. Nes regis labai išsiskirstę balsai buvo. Socialistai ir ponas Saidas, regis vienas papildomas balsas atsirado. Baigėme balsavimą. Patvirtintas. 85 ir 6 identiški. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 87 ir 88 identiški už? Kas prieš? kas susilaikė, pat 87 ir 88 patikrinkime elektroniškai, pradedame. Ar jau visi balsavote? Regis vėl socialistų bus vienu per daug. Pone Alkadavi. Kaip žinote, mes ir turime vienu nariu daugiau dabar. Ar įtrauktas tas asmo? Mūsų turėtų būti 12. 11, 12, yeah, only... Taip, 12, 12 socialistų. Taip. Na, mūsų įrengimai net naujinti, tai tiek to leisime jums. Ar visi jau balsavote? Taip, dėl tų įrengimų. Taigi baigiame balsuoti. Patvirtinta. 89 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai patvirtintas. 91 pono, te, pono Taylor. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai patvirtintas. 90 nelieka už 90. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė atmestas. 92 tikriname elektroniškai, pradedame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti? Ir akivaizdu, kad atmestas. 93 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikiusieji patvirtintas. 94 pakeitimas kas už? kas prieš, kas susilaiko atmestas. 95 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikiusieji patvirtintas. 96 už, kas prieš, kas susilaikė patvirtintas. 97 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 98 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 99. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtintas. Šimtasis. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtintas. Šimtas pirmas. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. Šimtas du. Už, prieš, susilaikysėjai patvirtintas. Dešimto nelieka, šimtas trečias, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas, šimtas keturi, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patikrinkime šimtą ketvirtą, elektroniškai pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti. Patvirtintas. 105 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, atmestas. 106 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. Šimtas septintas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmestas? Šimtas aštuntas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmestas? Šimtas devintas. Kas už? kas prieš susilaikiusiai atmestas. 111 pateik, žalieji pateikė pakeitimą žodžiu. Ar yra prieštaravimų dėl šio pakeitimo žodžiu? Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė patvirtintas? 11. Kas už? Prieš susilaikiusieji atmestas. 12. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmestas. Kompromisas E. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Dabar pereikime prie, prie 15 pakeitimo pereiname. 15. Ponios Vils pateiktas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmestas? 16. Pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaikė patvirtintas. 18. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. 19. Kas už? Prieš susilaikiusieji atmestas. 20. Kas už? Prieš susilaikiusieji patvirtintas. 1. Kas už? Prieš susilaikiusieji Patikriname pirmą pakeitimą elektroniškai, pradedame balsuoti elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Dabar A, kompromisas A. Kas už jį? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtintas. 25 pakeitimas. Kitas. E, kas už, kas prieš, susilaikiusieji atmestas. 26 pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusieji atmestas. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. 29 ir 30 identiški, kas už juos abu, kas prieš, susilaikiusieji patvirtintas. Dabar pereiname prie B kompromisų. B kompromisas B. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė patvirtintas. 32 pakeitimas. Pono Kun. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė patikriname elektroniškai, pradedame balsuoti už 32 pakeitimą. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsavimą. Atmestas. Mhm. Kolegos, 34 pakeitimas. Jeigu jo, dabar už penktą pakeitimą pirmiausia balsuokime po to už dėl pakeitimo. Penktas pakeitimas pateiktas pranešėjų, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtintas. O dabar C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtintas. Taigi nereikia grįžti prie 34 pakeitimo. Toliau D kompromisas. Kas už, kas prieš. Čia balsavimas iš kelių dalių. Pirmoji dalis, išskyrus tuos žodžius Deploy European Funds, Ačias Marco Polo, pir, už pirmąją dalį balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. Balsuojame dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 30 šeštas, ponas Taylor, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 37 pakeitimo nelieka, 39. Tik ponė Tikau. Balsuojame dėl ponios Tikau pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtintas. 41. Pone, pono Taylor. Kas už jį, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 44. Pono Taylor pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 45. Kas už? Atsiprašau, 45 nelieka, nes 20 buvo patvirtintas. Tai dabar balsuosime dėl 48 pakeitimo pono Zilė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 49. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmestas. Ir paskutinis balsavimas. Pradedame. Ar jau visi balsavote? Balsavimą baigėme. 39 už susilaikiusių nėra, du prieš sveikiname, ponas Savisar. Puiku. Pasikeičiame vietomis ir tada perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Vamos. Sí.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 ponas Dominik de Krejankur, kuris e, yra transporto paskolų sektoriaus direktorius. Prezidentas negalėjo atvykti, nes jis dalyvauja pasirašymo ceremonijoje Luksemburgė. Jis atsiprašo, bet ponas Krejankur tikrai mums galės tinkamai nušviesti, kokia yra Europos investicijų banko rolė, koks yra vaidmuo, kuriant Europos transporto infrastruktūrą. Taigi, ponė Krejankurai, žodis jums, jūs esate transliuojamas internetu visas pasaulis, jūs gali matyti. Jūs e, tikrai turite Mm, galite papasakoti įdomių dalykų. Žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Prezidentas Meištatas dar kartą atsiprašo, kad šiandien negalėjo atvykti. Pradėti reikėtų nuo to, kaip ir kalbant apie visas temas, tai yra nuo dabartinės krizės. Dėl krizės susitraukė valstybių biudžetai ir ES biudžetas ir tuo pačiu metu bankai e, riboja savo paskolas. Sąlygos tapo griežtesnės. Tai reiškia, kad investicijas yra sunkiau daryti, investicijų būtent reikia ilgalaikiam augimui, konkurencingumui, darbo vietų kūrimui. Todėl šiuo atžvilgiu investicijų atžvilgių situacija yra gana sudėtinga ir ypač transporto infrastruktūroms investicijų labai reikia. Todėl reikia kelti klausimą, kaip išlaikyti veiksmingas ir tvarias ilgalaikės infrastruktūras. Yra tam tikros pagrindų strategijos, e, komisijos baltoji knyga dėl transporto šiemet, uh, E, šiemet paskelbta ir buvo daug konsultacijų, taip pat ir parlamente buvo konsultuojamasi, taip pat yra Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir naujos e, transeuropinių tinklų e, gairės. Kokios yra sėkmės sąlygos? labai svarbu, mūsų nuomonė, yra tinkamai atrinkti projektus. Atrinkti gerus projektus, o ne bet kokius. Tai yra esminė sąlyga. Ir mes čia vaidiname svarbu vaidmenį. Kitas dalykas, kuris gal yra svarbesnis jums, ne mūsų bankui, tai yra reglamentavimas valstybių narių lygių, e, investicijų reglamentavimas. Ir mes, e, po to mano kolega apie tai daugiau pakalbės. Ir taip pat, žinoma, reikia gerai parengti projektus techniškai, reikia teikti patarimus, reikia konsultuotis ir taip pat reikia gerų finansavimo priemonių. Dabar jums pristatysiu tris dalykus. Tai yra, ką Europos investicijų bankas jau nuveikė transporto sektoriaus labui, po to, ko dar reikia ir kaip gauti tinkamą finansavimą. Taigi, ką mes jau nuveikėme per laikotarpį nuo 6 iki 10 metų 71 milijardą eurų paskolų suteikėme transporto sektoriui tai yra 14 milijardų eurų per metus, 8 milijardai buvo skirti e, transeuropinių tinklų projektams, tai yra apie 50 procentų finansavimo. Taigi Europos investicijų banko vaidmuo čia yra gana svarbus, kaip matote. Mes teikiame gana palankės e, sąlygas, paskolų sąlygas. Mes nesiekiame pelno, esame išskirtinis bankas, mes siekiame ES tikslų, e, palaikome ES politiką. Taip pat e, paskolos yra ilgalaikės ir tai yra labai svarbu transporto sektoriui. Teikiame subsidijas ir, e, ir paskolas, taigi tai yra toks mišinys. Štai ką mes nuveikėme per pastaruosius metus ir toliau tęsime, žinoma, šitą darbą. Ko dabar dar reikėtų? ES baltoji, komisijos baltoji knyga dėl transporto jau atkreipė dėmesį, kad reikia pusantro trilijono eurų investicijų ES transporto infrastruktūroms per ateinančius 20 metų. 5 550 milijardų eurų reikia transeuropiniams tinklams iki 2020 metų ir šie skaičiai yra didžiuliai. Lyginant su tuo, kas jau buvo padaryta pastaraisiais metais, matome, kad tai gal nėra išskirtinis pasiekimas, ypač rytų centrinėje Europoje iki 2 procentų BVP yra skiriama tokioms investicijoms o senosiose valstybėse narėse tai yra apie pusę to, ką naujos valstybės narės daro procentiniu atžvilgiu, žinoma. Sep, taigi, 75 milijardų um, eurų reikia per metus. Taigi, situacija yra tikrai nelengva, tai yra didžiulis iššūkis atsižvelgiant į dabartinę krizę. Dabar pereikime prie to, kaip mm, pritraukti, kaip rasti finansavimą, kuris gali padėti įveikti sunkumus susijusius su biudžetu mažėjimu ir su sunkesnėmis sąlygomis gauti paskoloms. Jūs visi girdėjote apie finansinės priemonės. Tai yra naujas metodas, e, kai ES biudžetas panaudojamas kartu su finansinėmis priemonėmis Europos investicijų banko paskolomis, siekiant pritraukti privataus sektoriaus investicijas. Šeštojoje skaidrėje. Aš sukeičiau šeštąją skaidrę su penktąją. Ir turiu, turiu pasakyti, kad žinoma ir toliau reikės paskolų ir tų subsidijų, tačiau tarptų dviejų priemonių. Ir mes čia kalbame tik apie tuos produktus, kurie visuomeniai e, bendrai paėmus yra naudingi. Jeigu pelnas, kurį gali gauti investuotojas, nėra pakankamai didelis, tada reikia subsidijų. Tačiau jeigu e, Mm, projektas yra pelningas, tada galima naudotis paskolomis. Todėl reikėtų maišyti, apjungti tuos du instrumentus tinkamu, tinkamu būdu. Ir taip galima gauti daugiau finansavimo, yra tam tikras sverto poveikis - paskolos ir subsidijos. Ir dar vėliau pakalbėsiu apie projektų obligacijas. Ir tuo pačiu metu ES biudžetas ir Europos investicijų bankas gali dirbti kartu. Gali kartu finansuoti. Nekalbėsiu e, apie privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės, nes mano kolega apie tai daugiau papasakos savo prezentacijoje. Apie Europos e, viešojo ir privataus sektorių partnerystės ekspertizės centrą. Uh, Aš e, norėčiau dabar iškart pakalbėti apie projektų obligacijas. Tai yra vienas iš finansinių priemonių, viena iš finansinių priemonių. Ir reikėtų apsvarstyti tas projektų obligacijas, kad būtų aiškiau, kas tai yra. Visų pirma, turiu pasakyti, kad tai nėra euro obligacijos, tai yra visiškai kitas dalykas, nes daug kas dar jos maišo. Aš e, dabar Nenoriu vertinti šių priemonių, bet tiesiog noriu pasakyti, kad projektų obligacijas teikia privačios įmonės, kompanijos. Kitoje skaidrėje matote, kaip tai veikia. Kairėje pusėje matote, mm, kaip tos projekto obligacijos yra naudojamos, kaip yra pritraukiamas kapitalas arba kvazi e, kapitalas, matote tai apačioje, tada e, privatusis sektorius finansuoja likusią projekto dalį ir nėra. Ir tada galima pritraukti finansavimą iš draudimo kompanijų ar finansinių institucijų, pensijų fondų ir taip toliau. Taigi, reikia mm, sustiprinti paskolas. Kažkas turi im, mm, prisimti didesnę riziką. Ir Europos investicijų bankas gali tai padaryti, kad projektų sustiprinti tas projektų obligacijas, paskatinti privačius investuotojus investuoti. ES biudžeto tam tikra dalis e, yra panaudojama padengti pradiniams išlaidoms. Labai nebematote skaidrės, bet noriu pasakyti, kad labai maža biudžeto dalis yra naudojama 4 milijardai, tarkime, na, žinoma, priklauso nuo e, kiekvieno atveju. Taigi pasinaudoję tą sumą galime 20 milijonų panaudoti ir iš Europos investicijų banko ir tada ta bendra suma, tai yra 4 milijardai ES biudžeto ir tam tikra Europos investicijų banko finansavimo dalis ir tada turime bendrą sumą kaip e, projektų obligacijas ir pritraukėme investicijas. Toks yra sverto poveikis. Galime pritraukti apie 150 milijonų investicijų. Taigi, projektų obligacijos yra vienas iš pavyzdžių, yra daugybė kitų pavyzdžių, tai yra kapitalo investicijų fondai ir taip toliau. Tačiau, ko gero, transporto srityje projektų obligacijos yra naudingiausia priemonė anksčiau buvo naudojama e, LGTT, tai yra paskolų garantijų sistema. Finansavimo neužtenka, labai svarbu yra ir gerai parengti projektą. Kartu su komisija yra rengiamos priemonės padėti rengti projektams e, padėti nusistatyti prioritetus, sustruktūruoti projektus, juos gerai parengti. Turime Jessica priemonę miestų plėtros projektams ir taip toliau. Taigi, dabar baigsiu ir pakartosiu, kaip jau sakiau pradžioje. Mes Europos investicijų bankė tikime, kad investicijos yra esminis dalykas, norint užtikrinti augimą ir konkurencingumą ir pasirengti ateičiai. Ypač tai labai svarbu transporto infrastruktūroms, nes dabartinės krizės metu, mažėjant biudžetams ir paskoloms, labai reikia pritraukti privataus sektoriaus investicijas. Mes žinome, kaip tai galima padaryti, žinome, kaip galima tuos tiltus nustiesi ir palaikyti ES prioritetus. Ir užtikrinti taip pat atskaitomybę ES institucijoms ir tarpusavė. Taigi, tokios priemonės kaip projektų obligacijos gali būti svertas ES biudžetui ir gali taip pat sušvelninti esamas kliūtis finansavimui gauti. Dėkoju. Dėkoju. ponė Dekrenkur. Dabar žodis jūsų kolegai ir tada galės, galėsite pateikti klausimus, galės vykti diskusija. Taigi, ponė Barot, jis. Jis anksčiau buvo atsakingas už vakarų Europos sritį Europos investicijų bankę, o dabar Jis yra PPP, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės ekspertas ir man labai įdomu išklausyti jūs. Taigi žodis jums. Thank you, German. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu šiandieną pakalbėti šią temą. Ir aš pirmiausia gal paliesiu pagrindinius klausimus nes privataus ir viešo sektoriaus partnerystė yra ta tema, kai visi mano, kad kažką žino, bet lyg ir nelabai aišku, kas tai yra. Taigi, pirmiausia, norėčiau Jums kad patvirtinti, kad Europos bendrijose ir plačiau kalbant apie Europą yra nusistovėjusi metodika aptarti privataus ir viešo sektoriaus partnerystę bandant išryškinti privataus ir viešojo sektoriaus vaidmenis ir taip pat nubrėžiant demarkacinę liniją už tai, tai už ką atsakingas viešasis sektorius ir kokios yra viešo sektoriaus paslaugos ir vaidmuo, bet iš esmės tai čia yra valdymo priemonė, valdant viešojo sektoriaus investicijas, kaip papildoma priemonė siekiant įgyvendinti viešo sektoriaus politikos tikslus. Pažvelg... Jeigu pažvelgtumėme į tai, kas buvo pasiekta šioje srityje ES per viešo ir privataus sektoriaus partnerystę, turime pasakyti, kad buvo daug investuota pagal šį formatą. Jeigu pažvelgtumėme į atitinkamą laikotarpį, tai būtų 30 milijonų investicijos per metus ir silpnesniais metais, per pastaruosius penkerius metus, kalba eitų apie maždaug pusę arba netgi daugiau nei pusė ankstesnės sumos. Taigi ši priemonė yra susijusi su rinkos poreikiais, tačiau tai yra priemonė, kuri iš tiesų smarkiai prisideda investuojant į viešojo sektoriaus politikos tikslų įgyvendinimą. Jeigu pažvelgtumėme į geografinį pasiskirstimą, pamatytumėme, kad pirmiausia ši partnerystė buvo priemonė, kuri buvo kuriama daugiausiai Junktinėje karalystėje. Tačiau dabar šios priemonės e, negalėtumėme apibūdinti pasitelkdami vien tik Junktinės karalystės e, modelį. Dešimtaisiais metais Ispanija būtų laikoma pat pati svarbiausia rinka, kur PPP buvo laikoma mm, svarbi sandorių verti. Na, o dabar Junktinėje karalystėje šios partnerystės yra taikomos jau kur kas smulkesnėms e, socialinės infrastruktūros projektams, švietimo ir sveikatos rytyje, o 11 metais Prancūzija bus pati stambiausia pagal dydį rinka PPP sandoriams. Na ir taip yra dėl to, kad tai duoda dalykų, kurie aktualūs atitinkamoms institucijoms. Būtent daugiausia ši priemonė yra taikoma geležinkelių sektorija. Taigi dabar situacija pasikeitė, bandant įvertinti šios priemonės duodama naudą ir taip pat kaip ši priemonė įsilieja į kitas priemonės, kurias naudoja valdžios institucijos. Jeigu pažvelgtumėme į stambiausias ekonomikos prasme valstybės, pamatytumėme, kad investicijos pagal BVP santyki infrastruktūrose būtų nuo 2 procentų federalinėje Vokietijos Respublikoje iki maždaug 6 procentų Portugalijoje. Tai įrodo, kokie yra tų valstybių ekonominiai poreikiai ir kokias priemonės pasirenka nacionalinės institucijos. Taip pat matome, kad skiriasi mastai, kiek ši priemonė yra naudojama siekiant tikslų. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Ispanijoje ir Portugalijoje siekiant politikos tikslų Vokietijoje ir Lenkijoje tikslai yra didesni nei ES vidurkis, o kitose valstybėse dar nėra priemonių tam, kad PPP instrumentas priemonė būtų pritaikyta tuo pačiu mastu. Jeigu pažvelgtumėme į atskirus sektorius, transportas visuomet buvo vyraujantis sektorius naudojant šiai priemoniai, tačiau tai nereiškia, kad investicijos nėra daromos į socialinę infrastruktūrą, švietimą ir sveikatos apsaugą. Čia ši priemonė yra taikoma mažesniems projektams. Dabar bandant bendrai aptarti, kodėl privataus ir viešo sektoriaus partnerystė yra naudojama. Tai yra esminis elementas pritraukti papildomus išteklius ir ekspertinės žinias tam, kad būtų pasiektos viešo sektoriaus pasiekti tikslai. Dominik Dekren jau e, kalbėjo apie investicinės išraiškas e, ir mes žinome, kad Ši priemonė yra, aišku, specializuota priemonė, kuri yra naudojama esant tik tam tikroms aplinkybėms. Tai nėra plataus masto sprendimas. Tačiau yra visiškai aišku, kad dabartiniu momentu nei nacionaliniai biudžetai, nei rinkos nesugeba įgyvendinti ambicingų tikslų, kuri, kurių užsibrėžė ES. Taigi dabar susidurime su iššūkiu, kaip pažangiau ir racionaliau būtų galima panaudoti viešuosius išteklius ir PPP priemonė čia prisideda ir patenka į šią kategoriją, kadangi viešasis sektorius tokiu būdu gali gauti finansinių išteklių ne tik iš nacionalinio ar ES biudžeto, bet iš kitų šaltinių taip pat. Tai leidžia užsitikrinti bankų finansavimą ir kapitalo rinkų finansavimą, taip pat tai leidžia programuoti ir planuoti labai atidžiai investicijas, atsižvelgiant į ES institucijų užsibrieštus tikslus. Taigi, kalbėdami apie viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, kalbame apie labai strateginę priemonę, kuris suvaidina savo vaidmenį ir sukuria katalizatoriaus vaidmenį, pritraukiant išteklius. Tačiau yra keletas labai svarbių elementų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Pirmiausia, tai, kad partnerystės nepatenka į buhalterinę sąskaitą ir dabar pagal Eurostato pateiktas gairės dėl viešo sektoriaus deficitus ir taip pat e, bandant užtikrinti fiskalinį skaidrumą visuose finansiniuose sandoriuose ši priemonė nėra pakankamai naudojama. Taip pat Europos investicijų bankas suvaidino svarbų vaidmenį. Pastaraisiais metais banko paskolo šiai priemoniai viršijo 2 milijardus eurų per metus lyginant e, bendrai mūsų investicijas į transeuropinius tinklus, tai reiškia, kad 15 procentų mūsų finansavimo būtent buvo skiriama šiai priemonė, per šią priemonę. Norėčiau dar kartą pabrėžti tai, ką sakė e, ponas Dekrein, dėl to, kad finansai yra esminė sąlyga, tačiau tai nėra pakankama sąlyga siekiant įgyvendinti pagrindinius politikos tikslus. Atrodo racionalu teikti, kad dauguma valstybių narių taikė PPP programas, tačiau, kažin ar jos gerai įvertino, kaip tą priemonę naudoti, tačiau per bendradarbiavimą informacijos mainus, žinių mainus ES lygmenių mums pavyko sustiprinti viešo sektoriaus institucijų galimybės valdyti PPP programas tokiamis sąlygomis, kurios būtų jiems patiems palankesnės. Mes tą darėme daugiausia dėmesio skirdami organizacinių gebėjimų įtvirtinimui, teikiant politinę ir programinę parangą, paramą strateginiams tikslams ir privataus sektoriaus rinka jau dirbdavo su atskirais projektais. Taigi siekiant skatinti geros praktikos mainus viešajame sektorija yra susiję neišvengiamai ir su šios programos įgyvendinimu. Na ir galiausiai Europos investicijų bankas pripažįsta, kad reikalinga dirbti su nacionalinėmis institucijomis, papildyti jų silpnas, stipresias vietas, tam, kad būtų galima uh, įgyvendinti sėkmingai pagrindinės programas. Taigi tą darome ne tik teikdami finansavimą, bet taip pat teikdami ir ekspertinės žinias bei patarimus siekiant viešojo sektoriaus tikslų. Jau buvo paminėta eilė pavyzdžių Jessica programa, kuri yra skirta miestų plėtrai, taip pat struktūrinių fondų panaudojimas ir Jespers programa, kuri leidžia parengti ir įgyvendinti transporto ir aplinkosaugos projektus valstybėse, naujosiose valstybėse narėse. Tai yra patys ryškiausi pavyzdžiai, kadangi ten yra sukaupta nemažai patirties. Na ir patys parlamentarai iš savo patirties galėtų nuspręsti, kiek naudingi buvo tie projektai. Aš manau, ponia pirmininkė, galbūt toks būtų esminis kontekstas ir mes galime atviriau pakalbėti visais tais klausimais. Ačiū. Dėkuoju ir ponui Barus, ir ponui Dekrajenkot, ir ponas Groš, ir ponas Kramer. Ir Alkadraui norėtų pasisakyti ir tie nariai, kurie pagėdaujate kalbėti, prašome mums pranešti. Ponai Groš, pirmiausia, suteikiu žodį. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už paaiškinimus. Šiandien norėčiau pasisakyti tik apie finansinius dalykus. Esu įsitikinęs, kad šios priemonės gali būti naudingos, bet turiu konkrečių klausimų. Visų pirma, dėl pirmojo pristatymo. Kiek finansinis projekto tvarumas jūsų nuomonė galėtų būti pagrindiniu argumentu. siekiant atsižvelgti į konkretų projektą, kad komisija galėtų svarstyti konkretų projektą. Antra, tose šalyse, kuriuose ruošiamasi įgyvendinti tokius projektus arba kitose šalyse, ar reikėtų priderinti teisės aktus dėl viešųjų pirkimų, o kalbant apie teisės aktus susijusius su mokesčių baze, kai tokiuose projektuose dalyvauja privačios įmonės, ar teisės aktus reikėtų keisti, ar šiuo metu tai yra kliūtis siekiant įgyvendinti tokius projektus kai dėl projektų susijusių su obligacijomis, mes, pas mus vyko įdomi diskusija dėl geležinkelių ateities. Ir mes kalbėjome apie įvairių įmonių pajamas. Pavyzdžiui, sunkvežimių, pervežimo sunkvežimiais įmonės kalbėjome ir rytoj kalbėsime dar, ir jūs kalbėsite apie tai. Uh, kai kalbėsime apie infrastruktūros kūrimą. Ar finansinės kliūtis investicijoms, ar tai yra labai, ar tai yra svarbus dalykas, kalbant apie obligacijas, ar mums reikėtų kalbėti apie pigesnės paskolas, nes galų galę svarbiausia yra sumažinti riziką, kad projektai būtų kuo patrauklesni. Toliau kalbant apie projektų obligacijas ir apie viešųjų, privačiųjų, e, viešąją privačią partnerystę. Tie projektai, kuriuose gaunama graža ir kuriuose yra aiškus finansavimo šaltiniai. Dažniausiai tie projektai yra įdomesni nei tie projektai, kuriuose sunkiau gauti pajamas ir tai natūralu, nes kai kuriuose, teikiant kai kurias paslaugas, pelnas nėra didelis. Taigi, kalbant apie tokį finansavimo šaltinį, ar gražos principas yra dominuojantis? Dar yra ilgas sąrašas norinčiųjų pasisakyti, taigi prašome laikytis laiko limito toliau. Ponas Alkadroji iš SND, trys minutės jums. Dėkoju. Kalbant apie obligacijas projektams, visų pirma, aš tai suprantu štai kaip. Labai svarbus yra šių obligacijų reitingavimas ir tai reikėtų padidinti ir komisija ir Europos investicijų bankas galėtų prie to prisidėti, kad tos obligacijos būtų patrauklesnės, nes reitingavimas kelia susirūpinimą, kad vis, visa tai būtų, atrodytų patikima, nes tai dar ir priklauso nuo kiekvienos valstybės reitingavimo ir to reitingavimo sviravimų. Taigi visų pirma, Bendras klausimas, ar dėl to visas projektų obligacijų klausimas nebus apsunkintas. O antrasis klausimas yra susijęs su nuosavomis investicijomis, kai kalbame apie geležinkelių projektus ir infrastruktūrą. Galbūt reikėtų ieškoti kokiu nors inovatesnių finansavimo formų nei projektų obligacijos. bet iš esmės tai tik finansų perskirstimas, nes jeigu vienoje vietoje neiš, neišleidžiamos tam tikros lėšos, jos išleidžiamos kitoje vietoje, bet sąskaitas reikia apmokėti. Tai yra labai sudėtingas klausimas, bet tikriausiai suprantate, ką turiu galvoje. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės. Jos pagrįstos tą mintimį, kad viešasis sektorius prisima visą riziką. O privatus investuotojai gauna pajamas, pelną. Kaip jums visą tai atrodo? Suprantu, kad iš esmės tai klausimas yra ar iš viso neturėti jokių investicijų, ar turėti tokias investicijas, kur mokesčių mokėtojai dar turi nešti naštą. Bet jeigu lyginame tokius projektus, kurie finansuojami iš valstybės lėšų šimtų procentų ir tokius projektus, kurie finansuojami viešųjų privačiųjų partnerysčių pagrindų, tai klausimas yra, kaip greitai būtų galima tuos projektus įgyventi ir koks yra išlaidų pasidalėjimas tarp įvairių šalių. Gal turite tyrimų tuo klausimu? Dėkoju trijų minučių man nereikės, jau daug klausimų buvo užduota, aš turiu tik labai konkretų klausimą pirmajam pranešėjui dėl projektų parinkimo, atrinkimo. Ar ir projektų dydis svarbus? Ar tam tikrais atvejais atsisakoma imtis to projekto, jeigu jo dydis netinkamas? Ir kada bus pradėti bandomieji projektai, ar du, kalbėjote apie 2013 metų pabaigą ir kada šis procesas galėtų įsibėgėti. Ir dar vienas dalykas. E, iki 2013 metų buvo e, komisijos narys minėjo 230 milijonų, kad bus pritraukta dar papildomai lėšų. Ir jūs kalbėjote Europos investicijų bankų dalį Ar iš to jau susidarys tie 4 milijardai, ar yra tam tikrų apribojimų? Nes pati finansavimo sistema skamba labai patraukliai. Ir e, viešoji privačioji partnerystė Vokietijoje, kadangi aš esu iš Vokietijos, tų partnerysčių mūsų šalyje yra labai nedaug. Ir įdomu, kokia priežastis nes regis tai yra gera mintis įtraukti privačius investuotojus, pritraukti daugiau investicijų, ypač jeigu ilgalaikė prasme tai apsimoka. Dėkuoju, poniai Foster. Dėkoju pirmininkė, dėkoju svečiams už labai išsamų pristatymą, nes juk tema tokia sudėtinga, bet ši informacija mums svarbi. Aš turiu porą pastabų. Kalbant apie pirmą pristatymą, mes kalbame apie milijardus. Ir regis turėtų būti gera priežiūra, kur yra išleidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Kaip jūs, kaip Europos investicijų bankas, visą tai atliekate? Juk paskolos yra išduodamos ir obligacijos ir jums reikia užtikrinti, kad viskas vyksta tinkamai ir kad tie, kas gauna tą pagalbą, jie, jie verti ir patikimi. Tai pirmiausia dėl priežiūros, kurią vykdo Europos investicijų bankas. Kalbant apie sprendimus, ką finansuosite. Nes kartais yra ir politinė valia ir yra klausimas, ar politiškai verta kažką finansuoti. Tai kaip atsižvelgėte į šį aspektą? Nes, pavyzdžiui, jeigu aš, na, ne aš asmeniškai, bet kaip įmonė norėčiau gauti paskolą iš Europos investicijų banko ir man tokia paskola nebūtų suteikta, tai ar aš turėčiau galimybę pateikti skundą? Mes girdėjome apie jūsų banką, tačiau daug dalykų dar nežinome. Juk matėme, kaip įgyvendinami nuostabus projektai ES ir taip pat matėme tokių projektų, kurie nelabai buvo geri ir kuriuose mokesčių mokėtojų lėšos buvo švaistomos. Taigi akivaizdu, kad viskas turi būti tinkamai sutvarkyta. Ir dar vienas klausimas dėl viešosios ir privačiosios partnerystės. Neseniai buvo pradėta bendrųjų technologijų iniciatyva keliose srityse ir parlamentas rėmė ir švarų dangų, ir farmacijos e, projektus. Ar jie vis dar vykdomi? Ar yra skirtumas tarp bendrų technologijų projektų ir viešųjų privačiųjų partnerysčių? partnerysčių, nes žinau, kad buvo labai daug pinigų investuota ir investavo pramonės įmonės, taigi tiesiog įdomu būtų sužinoti, kaip visa tai vyksta. Ir paskutinis e, ponas Krameris. Vokietijoje nedaug tokių projektų nes e, griuvus sienai mums reikėjo daug lėšų, daug investicijų ir e, viešosios privačiosios partnerystės atliko labai svarbu vaidmenį. O po 10-15 metų, 10 metų bus e, susigražinamos lėšos, nors iš ties viskas, kas finansuojama, turi būti tinkamai vertinta. Šveicarijoje mačiau, kaip veikia ši viešoji privačioji partnerystė geležinkeliuose, neveikia. Kitos, nes jeigu verslas yra geras, jeigu projektas yra geras, tai būtų galima ir patiems tai padaryti. Ir man atrodo, kad Europoje trūksta ne pinigų, o geros politikos. Ir pavyzdžiui, kalbant apie Liono Turino tunelį, ir viešasis privačiasis partnerystė šioje srityje. Taigi atsipirks tik po kelių šimtų metų toks projektas. Ir dar vieną pavyzdį pateiksiu. Pavyzdžiui, Berlyno Breslav linijos elektrifikavimas. Ir tai tie 50 km, ta linija 50 km yra labai brangi su privačiomis lėšomis, būtų galima tai gyvendinti gal per pusmetį ar per devynis mėnesius ir būtų galima padidinti traukinių greitį toje atkarpoje, o pelnas bus po penkerių metų. Būtų, pavyzdžiui, statyti pastatus apsimoka po lėšos pradeda grįžti po 30-50 metų. Bet juk akivaizdu, jeigu projektas pelningas, tai mes galime patys jį gyvendinti. Jeigu ne, tai tada ieškome privačių lėšų. Pavyzdžiui, ir su keliais Vokietijoje duodamos koncesijos ir iš jų nauda po, po 20 metų atsiranda, bet po 20 metų vėl reikia investicijų siekiant prižiūrėti tuos kelius ir vėlgi tai tolygų toms pradinėms investicijoms, nes tą kelią jau reikia atnaujinti. Tai klausimas, kam tai naudinga, kam verta. Ir būtent todėl ribos tokios nedidelės, nes viskas, visi tyrimai rodo, kad neverta tokius projektus įgyvendinti. Juk ir Junktinėje karalystėje, kalbant, kai buvo statomas tunelis, ponė Tečer sakė, kad neverta. Ir iš tiesų, tai privačiam sektoriui tai buvo didelė nelaimė, gerai, kad ne valstybei. Ir žinoma, galima tai padaryti, bet tai reikia daryti apdairiai. Ir nereikėtų privačiam sektoriui palikti skolų. Ir pavyzdžiui, su oro uostais nauda valstybė, o pelnas kitur. Ponai Krejan, jūs suteiksiu jums žodį pirmajam. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju už šiuos puikius klausimus, kurie rodo šio komiteto susidomėjimą tema ir mus tai džiugina. Keletas paminėjo klausimų, paminėjo atrankos procesą, kaip projektai nustatomi ir kaip jie trenkami. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad projektai trenkami nepolitiškai, jie trenkami pagal politiką, remiantis politiką, jeigu norė, supratote, ką norėjau tuo pasakyti. Ir tai labai svarbu, nes mūsų vaidmuo yra remti ES politiką, o ta politika yra nurodoma įvairiuose dokumentuose, kuriuos aš minėjau savo pristatymę. O jums svarbu žinoti, kad Europos investicijų banke dirba apie 280 techninių darbuotojų, inžinierių ir paprastai bankuose tiek daug tokios ryties darbuotojų nėra, o mūsų bankė dirba daug inžinierių ir ekonomistų, kurie specializuojasi įvairiuose sektoriuose, tame tarpe ir transporto. Ir jie konkrečiai, detaliai vertina kiekvieną projektą. Jie vyksta į vietą, jie analizuoja tą projektą, jie nustato jo ekonominę vertę, pasižiūri, kokia bus graža visuomeniai, e, kokia bus ekonominė vertė, jie patikrina techninę konstrukciją ir projektus ir pasižiūri, ar atitinka geriausias praktikas, jie pasižiūri į projekto finansinį gyvybingumą, jeigu tam yra paskola, jie konkrečiai išanalizuoja poveikį aplinkai, socialinį poveikį ir visus tuos dalykus atlieka mūsų bankas, ne kas kitas. Ir tai suteikia labai daug vertės kiekvienu atveju nes mes ir įgyjame daug patirties kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje srityje ir tai yra labai svarbu. Politikoje nustatomas tikslas, o po to visus kitus aspektus mes patikriname patys. Stengiamės užtikrinti, kad projektas yra protingas ir kad jis atitinka politiką. Kalbant apie projektų dydį. Bankė dirba mažiau kaip 2000 žmonių daugiausia Luksemburgė ir jie negali visko patikrinti, jie negali patikrinti labai mažų projektų. Tam tikslui mes parengėme sistemą kaip galima įgyvendinti mažesnius projektus per finansinius tarpininkus. Bet mes patys tiesiogiai tikriname didelius projektus, maždaug tokius projektus, kurių vertė yra daugiau kaip 50 milijonų. Uh, be dydžio projektų. Dar ponė Meisner uždavė klausimą apie proje, ba, projekto obligacijų bandymą. Projekto obligacijos yra įsigalios per kitą finansinį laikotarpį nuo 2014, bet teisingai pasakėte, kad komisija atliks bandymus dėl ir 220 milijonų yra paskirta daugiausia transportui, šiek tiek energetikai ir tikimės, kad tie 4 milijardai, kuriuos paminėjote, bus skirti būtent tam bandomajam laikotarpiu, nuo to laikotarpio, kai bus patvirtinta. Žinoma, kuo greičiau tai padarysime, tuo geriau, nes nuo pradžios iki 2013 metų laiko vis mažėja. Ponas Goš uždavė klausimą apie tai, kodėl naudoti paramą, paskolas ir kam reikėtų jas e, dėti kartu. Septintoje skaidrėje pateikiau šią informaciją, gal per greitai e, perbėgau. Nes tai, kaip, štai kaip mes žiūrime į tokius klausimus. Jeigu akivaizdu, kad projektas nėra geras, o jeigu projektas yra geras, tuomet gali būti didelė finansinė graža arba neigiama finansinė graža investuotojui ir gali būti su juo susijusi didelė arba maža rizika. Jeigu labai didelė finansinė graža ir nėra rizikos, aišku, kad nereikia įsikišti ES institucijomis pati rinka tuo pasirūpins. Bet kita vertus, jeigu finansinė graža maža arba neigiama, arba jeigu netgi nuostolius bus galima patirti, arba ypatingai didelė rizika, tuomet reikėtų daugiau daugiausiai remtis parama, finansinė parama. Pavyzdžiui, dažniausiai pasienio projektai atitinka šią kategoriją, nes tuo met reikia labai daug valstybės paramos, kad būtų galima paremti tokius projektus. Bet dažnai būna tokių projektų, kurie yra per vidurį, kur nedidelis e, finansinė graža ir nedidelė rizika tuomet Europos investicijų bankas gali finansuoti tą projektą, o po to tik tai pritraukti privačius investuotojus. Tai irgi yra vienas iš tų būdų, kaip spręsti problemas. Pone Foster minėjo. Tai ir aš norėčiau dar kartą pakartoti, kad Europos investicijų bankas nedirba visiškai su mokesčių mokėtojų lėšomis. Tos paskolos, kurias mes teikiame, mes skolinamės tas lėšas finansų rinkose. Uh, Ir būtent iš finansų rinkų mes gauname savo lėšas. Bet tai nereiškia, kad mes mažiau dėmesio skiriame tam, kaip tos paskolos naudojamos ir kaip jos gražinamos. Priešingai, paprastai jeigu suteikiama pagalba, finansinė pagalba, tai labai svarbu užtikrinti, kad tos lėšos sugrįž. Todėl mes vertiname ne tik projektų įgyvendinimą techninę prasme, bet mes vertiname ir projekto gebėjimą sugražinti paskolą. Ir tuo didžiuojamės. Ir iš ties manome, kad tai yra ta pridėtinė finansinės priemonės vertė palyginus su valstybės pagalba nes e, valstybės pagalbos e, lėšas labai sunku vertinti ir sekti, kaip jos naudojamos ir priešingai yra su paskolomis nes e, teikiant paskolą yra reikalaujama visos informacijos, kuri įrodytų, kad tas paskola bus gražinta. Dėl e, skundų taip galima apskūsti banko sprendimą. Ir galėčiau Jums suteikti daugiau informacijos to klausimu ir interneto svetainėje rasite informacijos apie visą skundų teikimo procedūrą. Dėl reitingų minėjote. Tai iš ties labai toks delikatus klausimas ir šiandien ypač mes visi žinome, kokio yra reitingai eurozonos šalyse ir žinome, kaip pirmiausiai reitingų agentūrų klausimas iškyla, antra, jų tų reitingų interpretavimo klausimas, kalbant apie konkrečias įmonės arba konkrečius produktus, bet galų gale vis tiek reikia įvertinti tą kredito stiprumą. Ir tai labai panašu į tai, kaip veikia demokratija. Tai ne pati dėliausia sistema, bet geresnės nėra. Reitingavimo sistema nėra pati geriausia sistema, bet geresnė šiuo metu nėra ir mes ją naudojame projektų obligacijoms. Tai, manau, čia yra tie klausima, klausimai, kuriuos aš galėjau atsakyti, o po to kolega atsakys į privačios, į klausimus susijusius su privačia ir valstybinė paskolų sistema. Na, demokratija gal ir ne pati geriausia sistema, bet bent jau yra atskaitomybė joje. Gal aš peržiūrėsiu iš eilės tuos klausimus. Pone Kroš, klausėte, ar reikia pritaikyti e, teisės aktus skirtus viešiesiems pirkimams. Mes nuolat nuolat yra tas bendravimas tarp rinkų ir e, taip pat yra, vyksta konkurencinis dialogas. Kita vertus, jeigu klausysimės pramonės ir privačios, privačių įmonių tai nu, pasakysime, kad nereikia nustatyti vieno europinio įstatymo dėl viešųjų privačiųjų partnerysčių, nes sistema veikia, gal neįdėli, bet veikia. Ir valstybėse narėse yra įvairių skirtumų, kalbant apie praktiką, tikslus, e, rinkų brandą. Ir tos sąlygos yra labai skirtingos ir todėl geriau yra taip, kai yra skirtumai, nei siekti vieno bendro sprendimo. Kalbant apie tai, ką sakiau apie viešųjų privačiųjų partnerysčių evoliuciją ir jos taikymą įvairiose šalise. Matėte, kaip pritaikomi įvairius modeliai. Kiekviena rinka mokosi viena iš kitos. Ir iš tiesų uh, E, mokosi ir tuo met, kai projektas pasiseka ir kai nepasiseka kitose rinkose. Todėl šis požiūris irgi yra labai naudingas. Manau, kad jeigu pasižiūrėtume į šį platų klausimą ir uh, panalizuotume, koks yra viešų privačių partnerysčių poveikis, ir tai irgi buvo iškelta viename klausime, jeigu pasižiūrėtume į bendrą investicijų lygmenį, tai galėtume pasakyti, kad jis gali būti pateisinamas ir investuotojų, ir institucijų. Tai jeigu mes pagerinsime investicijas vienoje rinkos dalyje, tai nereikš, kad kitoje rinkos dalyje jau nereikia investicijų. Manau, kad šiuo metu nėra kaip gauti, lengvai gauti atitinkamų finansinių išteklių. Todėl privačiosios ir viešosios partnerystės leidžia pritraukti tas investicijas ir leidžia dėrėtis kiekvienu konkrečiu atveju. Man atrodo, kad tuo klausimu būtų verta padiskutuoti dar daugiau. Viešusios ir privačiosios partnerystės nereiškia, kad viešasis sektorius patiria visą riziką, nes jeigu būtų taip, tai tuomet iškiltų klausimas, kodėl kokia nors valstybinė institucija ar audito rūmai net kreiptų labai rimto dėmesio į tai ir priimtų ir patvirtintų tokio pobūdžio struktūras. Manau, gal dažniausiai auditorumai labai analizuoja, labai intensyviai tyria tokius atvejus. Ir todėl rezultatai yra labai svarbus ir stengiamasi nustatyti, ar iš tiesų buvo pasiekta rezultatų, ar laiku buvo padal... įvykdytas projektas, ar rizika buvo pasidalyta tarp šalių. Ir ponas Krameris minėjo e, kanalo statybą, kad iš esmės tai buvo viešoji privačioji partnerystėje, bet paskui tai buvo įgyvendinta tik kaip privataus sektoriaus e, projektas. Ir sakyčiau, kad tai yra vienas iš sėkmingiausių ekonominių projektų. Nors tarptautiniai bankų bendruomeniai, kuri rėmė šį projektą, jis nebuvo toks sėkmingas. Gal reikėtų tokius klausimus įvertinti šiek tiek iš kitos perspektyvos, kad dėl pono Maisnerio kalbėjote apie tai, kad Vokietija uh, atitinkamai pasinaudojo privačiomis viešosiomis partnerystėmis. Norėčiau pasakyti, kad Vokietijoje ir visos valstybinės institucijos ėmėsi labai bent jau savivaldybių lygmenių ir žemės lygmenių intensyviai pritaikė viešasis privačiasis partnerystės ir daug intensyviau jas naudojo ne kitos valstybės narės. Ir dėl to ne, tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog Vokietijos institucijoms taip e, buvo patogu. Panašiai vyksta Ispanijoje, šiek tiek kitaip Junktinėje karalystėje ir tai, kad yra lankstumo, tai, kad yra įvairovės, uh, leidžia valstybės institucijoms laisviau rinktis, bet tai nereiškia, kad nepasinaudojama geriausiomis alternatyvomis. Manau, kad nuolat ieškoma tų geriausių alternatyvų. Kai dėl ponia Foster jūs kalbėjote apie JTI. JTI iš ties tai yra labai ypatinga viešosios ir privačiosios partnerystės forma, ji remiasi išlaidomis ir rizika, o ne pajamomis. Ir kai kalbame, kadangi kalbame apie tai transporto komitete, manau, kad transporto inovacijos ir jų gyvendinimas pasitelkiant viešasias privačiasias partnerystės, tai yra apibriešta Baltojoje knygoje ir kalbama apie ekonomikos efektyvumą ir kitus dalykus. Ir visa tai kaip tik priklauso tam jūsų paminėtam klausimui. Įmonės, kitos sistemos remia viešasias privačiasias partnerystės, siekiant plėtoti inovacijas. Ir Europos investicijų bankas tai labai remia. Galiausiai ponas Krameris dėl jo klausimo, ar tai iš tiesų yra toks kvailių susitarimas, kai visi geri projektai yra įgyvendinami privataus sektoriaus, o visi tie netikę projektai tai yra jau viešųjų ir privačiųjų partnerysčių klausimas. Manau, kad šiuo metu apie tai vis daugiau diskutuojama ir matome, kaip valstybės institucijos netgi tos, kurios yra, turi labai gerus kredito reitingus. Jos irgi yra tam tikros ribos, kiek jos gali įsipareigoti gyvendinti projektus. Kita vertus yra kapitalų rinkos ir eurais ir kitomis valiutomis Europos sąjungoje ir tos finansų rinkos yra labai didelės. Taigi yra galimybė pasinaudoti įvairių rūšių ištekliais ir pasidalyti riziką. Manau, kad būtent tai ir matome vykstant. Matėme, kad yra bent jau keturios ar penkios šalys, kuriuose viešusios ir privačiosios partnerystės yra labai brandžios, bet pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje ir kaimininėse valstybėse, Turkijoje dabar vis didėja įsitraukimas ir naudojimasis viešosiomis privačiosiomis partnerystėmis, nes jos padeda e, tais atvejais, kurių nebūtų galima įgyvendinti, jeigu tokių partnerysčių nebūtų. Dėkoju. Keturi kalbėtojai, e, kalbėkite trumpai ir jūsų klausimus bus trumpai taip pat atsakyta. Žinau, kad turime čia svarstyti viską, bet negalime visi pasisakyti. Taigi, jeigu kažkas jau buvo pasakyta, nebesikartokite, ponas Kančian, dvi, minut... dvi minutės. Dėkoju už suteiktą žodį. Reikėtų e, paaiškinimo apie tą PPP sistemą. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Šiandien E, turime biudžetą 32 e, milijardus transportui iki 2020 metų. Jeigu tuos 32 milijardus įdėtume į vieną katilą, pasinaudotume sverto poveikiu jūsų minėtų mechanizmų, tai kiek lėšų mes galėtume turėti infrastruktūroms, jeigu nesinaudotume dotacijomis. Žinoma, reikia tos apsauginės garantijų sistemos, bet jeigu šimtų procentų mes nepadengime to ir reikia to tiesioginio dalyvavimo atskirų projektų uh, atskirose projektuose jų kapitalą kuriant. Gi neužtenka tų lengvatų. Taigi PPP sistema turėtų palengvinti gauti paskolas ir, kaip supratau, 2014 metais bus tas bandomasis etapas, bet kai vyksta tiesioginis dalyvavimas, kaip tada yra? Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Debarkit dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau paklausti apie struktūrą. Supratau, kad yra tam tikros reitingų ataskaitos ir investuotojai yra pasirengę investuoti, jeigu yra kažkokių, jeigu yra kažkokių papildomų prievalių jiems, kaip a, e, galima sušvelninti pasiekmes. E, daug žmonių dirbančių šioje srityje yra finansininkai. Ir didelės tarptautinės kompanijos gali, pateik, gali teikti finansavimą, kaip jas pritraukti. Ir trečia, viešo ir privataus sektorio partnerystės. Iki visai neseniai jos teikdavo balanso ataskaitas. Taigi, tam tikroms institucijoms paaiškėjo, kad augo skola. Žinoma, tai lab, labiau susijęs su inovacijų sritimi, tačiau taip pat ir su transportu. Kaip galima išspręsti šią problemą, ar tai jau numatyta. Duran, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmasis klausimas, na, aš neklausau, ne, nekartosiu kitų užduotų klausimų. Kaip yra skaičiuojamas rizikos pasidalymas tarp viešojo ir privataus sektoriaus ir kiek kainuoja tokie ekspertiniai vertinimai, ar tie kaštai yra įtraukiami į visus projekto kaštus, nes aš suprantu, kad ta suma yra nemenka. Kitas klausimas kurie projektai, kuriuose projektuose buvo įvertinta Europos investicijų banko galima nesėkmė. Ir taip pat buvo daug kalbama apie atrankos kriterijus, bet aš norėčiau užduoti klausimą apie aplinkosaugos kriterijus. Na, mes politikai nustatome tokius kriterijus, tai yra mūsų darbas, tačiau po to jūs turite atlikti vertinimą ir, pavyzdžiui, kai pritarėte projektui dėl magistralės tiesimo, ar tuomet yra vertinama ir tai, kad kad įgyveninus tokį projektą bus daugiau um, apkraunamas tas, ta magistralė ir bus sumažės kitų transporto priemonių, mažiau teršiančių transporto priemonių naudojimas. Ar tokie kaštai yra irgi vertinami? Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, aš turiu du klausimus. Turiu daug, bet du tikslius. Visų pirma, dėl projektinių obligacijų. Ar yra kažkoks standartinis modelis, kuris yra taikomas kiekvienam projektui, ar kiekvienas projektas, kiekvienam projektui yra numatomos specifinės obligacijos? Taip pat, ar yra iš Europos investicijų banko numatytos e, atitinkamos kompensacijos ir galiausiai dėl privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės. Ta partnerystė nėra susijusi tik tai su investicijomis, bet ir visų eksploatavimo laikotarpiu. Įranga ir panašiai. Ar į tai atsižvelgiama kai yra priimami sprendimai dėl investicijų. Ir kitas dalykas, ar yra kažkoks tai Europ... yra kokie tai europiniai nuostatai dėl PPP investicijų? Ar viešajame ar privačiajame sektoriuje uh, yra numatyta ta rizika, ar ji kažkaip yra pasidalyjama. Ačiū. Ponas Dekrein pirmasis gal atsakys. Ačiū pirmininkė. Atsakys tuos klausimus, kurie yra nesusijęs su partnerystėmis. Ponui Kančian sverto poveikis Taip, sverto poveikis yra pagrindinė priežastis, kodėl mes norime šių finansinių priemonių. Ir aš turiu pasakyti, kad sverto poveikis yra labai kintantis skaičius priklausomai nuo priemonės pobūdžio. Tarp kapitalo, jeigu tarkim yra infrastruktūros kapitalo projektas, ar projektinės obligacijos, ar kokios tai kitos garantijos, rizikos pasidalimo finansinės priemonės, niekuomet nebus tas pats procentas nustatant sverto poveikį. Taigi tas modelis, apie kurį jūs kalbėjote, investicijų fondas, jis jau taikomas, pavyzdžiui, Margaritos fondo atveju, tai yra akcinis infrastruktūros projektas. Tačiau nepamirškite, kad visuomet prireikia laiko, kol yra sukūriamos tokios priemonės ir kol jos pradeda duoti rezultatų. Ir mes manome, kad dabar jau ir pradėsime matyti rezultatus ir tikimės, kad tas projektas bus sėkmingas ir daug mums pagelbės. Pono Debaker klausimas dėl to, kaip galime pritraukti grinųjų pinigų projektinėms obligacijoms. Uh, jūsų klausimas pateikė ir atsakymą. Projektinės obligacijos, kaip aš aiškinau, yra vienas iš būdų pritraukti grinųjų pinigų, kur jų yra. Per in, in, in, institucinius investuotojus, kurie turi daug lėšų investicijoms. Ir mes dabar sukūrė, sukūrėme tokią struktūrą, pagal kurią investi, institucinės instituciniai investuotojai pagal savo taisyklės galėtų investuoti į tos projektinės, tas projektinės obligacijas. Taip pat jūs kalbėjote, kad 20 metai yra susijęs su inovacijom, inovacijomis. Taip, bet inovacijos nėra kūriamos tik pramonės srityje ir kitose srityse. Inovacijos yra labai reikšmingos ir transporto sektoriuje, taigi mes labai daug dėmesio skiriame novatoriškiems transporto sektoriaus elementams ir tai yra susiję ir su intermo, intramodaliniais e, ryšiais ir taip toliau. Ponios Diuran klausimas dėl kaštų. Taip daugeliu atveju ekspertų kaštai ir parengimo fazės kaštai yra įtraukiami bendrus projekto kaštus. Na, pats gal ryškiausias pavyzdys yra Jespers projektas, kadangi jis buvo sukurtas kaip nemokama paslauga naujosioms valstybėms narėms, padėti joms pasireng, parengti struktūrinių fondų projektus. Tačiau vertinant patį metodą, kaip bankas įsitraukia, taip, tai tie kaštai tikrai yra įtraukiami. Dar ponė Duran kalbėjo apie aplinkosauginius kriterijus. Tikrai Jie mums yra labai svarbus. Kaip įrodymą galėčiau pasakyti, kaip viešai konsultuojamės ir su parlamentu, ir su kitais suinteresuotais asmenėmis dėl to, kaip pagal kokius kriterijus yra vertinami projektai aplinkosaugos prasme, visa tai yra mūsų tinklapyje, tai yra sudėtingas dokumentas, jame yra daug aspektų, nes, na, aplinkosauga yra sudėtingas rytis, puikiai jūs tą irgi galėtumėte pasakyti. Tačiau viskas vyksta skaidriai, kadangi kalbėjau apie skaidrumą, ponė pirmininkė, atsižvelgiant ir jūsų pastabą, norėčiau pasakyti, kad ir ponas e, Maištadas tikriausiai tą būtų pasakęs, jam tai yra labai aktuolus klausimas, būtent, kad bankas nori būti atskaitingas, skaidrus. Kaip žinote, naudodami biudžetą šiuose priemonėse Mes esame visapusiškai atskaitingi audito rūmams ir parlamentui. Ir dar pabrėšiu, kad mūsų direktorių valdyboje, kur yra tvirtinamas kiekvienas mūsų finansuojamas projektas, yra 28 nariai, vienas iš kiekvienos valstybės narės ir vienas iš komisijos, ir jie visi tvirtina projektus ir vertiname projektus tik tuo met, kai jie jau buvo įvertinti visų komisijos generalinių direktoratų ir patvirtinti generalinių direktoratų. Tai reiškia, kad ir aplinkosaugos generalinis direktoratas vertina kiekvieną mūsų finansuojamą projektą ir patikrina, ar mes atitinkamai patikrinome aplinkosaugos kriterijų laikymasi. Thank you, Chairman. Dėkoju, pirmininkė. E, atsakysiu į pono Konseno klausimą dėl kapitalo naudojimo. Papildyti e, lėšoms tam, e, tai Europos infrastruktūros tinklų priemoniai. Tai Mūsų patirtis buvo gana sėkminga, pasinaudojome PPP struktūromis ir tai yra labai svarbus viso finansavimo elementas. Tiek praeitie, tiek ateityje jis bus labai svarbus. Ponui Debakeriui atsakysiu dėl balanso ataskaitos. Europos investicijų bankas visada buvo tas e, mandagus agnostikas jeigu žmonės remiasi e, bal, balanso ataskaitą, svarstydami ar naudotis PPP, tai nereikėtų tuo remtis, sprendžiant ar imtis veiksmų ar ne. Dabar į pono reikė klausimą atsakysiu. Skolos kai kuriuose uh, balanso ataskaitose yra kai kuriuose jų nesimato, jos turi būti tose ataskaitose, nesvarbu ar tai yra viešasis ar privatusis sektorius, negali ma jų niekur nepaminėti. Taigi, kaip politiniai agnostikai, turime pasakyti, kad tos partnerystės, jomis reikia remtis jas reikia naudotis remiantis ekonominiais nuopelnais. Mus, mums gaila pasakyti, kad daug nesėkmių nebuvo. Dauguma sėkmingų projektų, dauguma projektų buvo sėkmingi. Ne tik Europos investicijų banko vardu tai galiu pasakyti, remiuosi ir Europos audito rūmų ataskaitomis. Labai sistemingai ir kruopščiai jie parengė ataskaitas ir pateikė įrodymų. Kalbėdami apie nesėkmes, mes turime įvertinti, kieno tai yra nesėkmė. Daug mm, privačių e, kompanijų galbūt nepasiekė tos gražos, negautos gražos, kurios norėjo. Manau, kad tai kaip mes vertiname sėkmę ar nesėkmę, turi remtis e, viso projekto rezultatais ir tuo, ką, kas buvo suteikta visuomeniai ir kiek buvo pasiekta tų pradinių tikslų. Kramer kalbėjo apie tunelio projektą, apie Lamanšo tunelio projektą. Uh, kai visuomenės, visuomenės lūkesčiai yra vienas dalykas, o finansų rinkos dažnai turi kitokių lūkesčių. Tačiau jeigu viską spręstume e, iš ekonominės naudos pusės, tai reikėtų pasvarstyti, ar buvo palengvinti, padėta transportas rautams, ar uh, buvo kitų teigiamų padarinių, juos galima kiekybiškai įvertinti ir projektas galbūt buvo labai sudėtingas, bet jis turėjo daug ekonom, teigiamų ekonominių pasiekmių. Tačiau tikrai negaliu Jums pasakyti, kad buvo daug tokių didžiulių nesėkmių, kad turime visą jų sąrašą. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Trumpas komentaras. Kenterburio sutartis e, kelia problemų tunelio klausimai. Tai gal čia netiek su finansiniais klausimais susiję. Pavyzdžiui, kai Vokietijos traukiniai važiuoja tuo tuneliu. Dėkoju ponui De Krajankur ir Beretui jūsų prezentacijos buvo labai naudingos ir apsikeitimas nuomonėmis buvo labai naudingas. Iš jūsų klausimų matau, kad komiteto nariams buvo labai įdomu. Ir mes, žinoma, nesame bankų, finansinio sektoriaus atstovai, tiesiog atstovaujame gyventojams. Labai Jums dėkoju už tai, kad atvykote, dėkoju už Jūsų prezentacijas.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 Okay, colleagues. Taigi, kolegos. Kitas darbo tvarkės klausimas yra. Tyrimas apie valstybės pagalbą jūrų uostams. E, gegužės mėnesiai buvo paprašyta šio tyrimo, kad būtų ištirta, ar dabartinės valstybės pagalbos taisyklos jūrų uostams, infrastruktūroms ir superstruktūroms yra patenkinamos, ar reikia kažkokio ES gairių dėl valstybės pagalbos jūrų uostams. Šį tyrimą atliko uh, ponas Van Rojus, kuris dabar sėdi šalia manęs. Pone Van Rojau, dabar jums skiriu 15 minučių pristatyti tyrimui, o tie nariai, kurie dar liko salėje, galės užduoti klausimus. Atsiprašau jūsų, bet prieš kalėdas jums teks pasidžiaugti jūrų klausimais. Taigi, ponė Vandrojau, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Aš atsakysiu į jūsų klausimus angliškai, bet mano prezentacija bus olandų kalba, tai yra Niderlandų kalba, tai yra mano gimtoji kalba. Pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju, kad pakvietėte mane į šį komiteto posėdį, papasakoti apie mūsų tyrimo išvadas. Tai yra gana trumpas glaustas tyrimas apie valstybės pagalbą jūrų ostams. Atrodo, kad mikrofonas nelabai gerai veikia, aš persėsiu prie kito, pasinaudosiu pirmininko mikrofonu. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Visų pirma, valstybės pagalba yra, lab, gali būti labai plati. Todėl pradėsiu nuo pirmosios, pirmosios diagramos. Taigi valstybės pagalba yra labai plati, ji apima daug paslaugų, infrastruktūrų, Ir labai svarbu yra tai, kad infrastruktūroms turi būti skiriama valstybės pagalba. Mes apie tai šiandien kalbėsime. Taip pat daugiau, daugiausia dėmesio skirsiu į konkuren, konkurencinę e, šiaurės ir pietų jūrų uostų poziciją. Ir taip pat atsižvelgsiu, kokią įtaką valstybės pagalba daro tų e, šiaurės ir pietų jūrų uostų konkurencijai. Reikia atkreipti dėmesį, kad valstybės pagalba nuo, dešimt, nuo paskutinio dešimtmečio buvo mm, susijusi su e, MUV generaliniu direktoratu. Po to buvo parengtos ataskaitos, parlamentas e, visada domėjosi valstybės pagalba, tačiau iki šiol rimtos iniciatyvos nebuvo parengta valstybės pagalbos e, jūrų uostams klausimais. Ir tai yra gana sudėtingas rytis ir ji daro tiesioginį poveikį Europos jūrų uostų konkurencingumui ir taip pat mūsų verslo, mūsų įmonių konkurencingumui. Visų pirma, aš Jums papasakosiu apie jūrų uostų kontekstą, valstybės pagalbą ne visada yra aiškiai suprantama. Aš papasakosiu dėl to apie kontekstą, o vėliau pateiksiu ir išvadas. Šioje diagramoje matote globalizacijos poveikį. Ką tai reiškia? Skirtumas e, tarp e, pasaulio prekybos augimo, BVP rezultatų per pastaruosius dešimt metų labai padidėjo globalizacija ir tiesiogiai paveikė e, jūrų uostų pajėgumų paklausą, nes prekyba tampa vis globalesnė, 90 procentų vyksta jūrų keliais prekyba ir todėl tai yra labai svarbu infrastruktūrai. Jūrų uostai yra priversti plėtoti savo infrastruktūrą dėl globalizacijos padarinių. Galima kalbėti apie e, vienodas žaidimo taisyklės jūrų uostams, kad jie turėtų tas vienodas žaidimo taisyklės, bet tam reikia atitinkamų infrastruktūrų. Todėl Mm, siekiama gauti valstybės finansavimą, valstybės pagalbą, kad ta infrastruktūra būtų išplėtota. Ir mano prezentacija parodys, kokia yra dabartinė situacija, kad tos infrastruktūros e, išplėtojimo dar tikrai trūksta. Taigi kalbame apie globalizaciją ir jos padarinius. Ir čia jūs matote atskirus segmentus - krovinius, kurie keliauja per jūrų uostus. Konteinerinė priekyba pastaruoju metu yra vis didesnė varomoji jėga, vis labiau prie jos perinama. Konteinerinė priekyba yra labai prieinama jūrų uostams. Jeigu kalbėtume apie tą specializaciją konteinerinėje prekyboje, tai reikia išplėtoti ir atitinkamą infrastruktūrą. Atsiprašau, bul bulkeriniams, bulkeriams yra infrastruktūros išplėtotos, o konteineriniams laivams jos trūksta. Ir Tai galima pasakyti tiek apie ES, tiek apie jungtinių valstybių, Kinijos jūrostus. Visi tie uostai ima specializuotis konteineriniams laivams, nes būtent pasaulinė prekyba reikalauja tos specializacijos, tų specifinių terminalų konteineriniams laivams, nes būtent šis segmentas uh, tampa vis svarbesnis ir vis daugiau dėmesio jam turi skirti jūrų uostai. Tam reikia didelių investicijų. Reikia investuoti tiek į konteinerinius laivus, tai gali reikšti šimtus milijonų eurų investicijų. Ir taip pat reikia parengti ir sausumos bei jūros infrastruktūras. Taigi vyksta ta specializacija ir būtent kas neramina, tai yra ta, tas ekonominis nenuspėjamumas. Jeigu kalbėtume apie dabartinius įsipareigojimus, tai įmonės, bendrovės nori, kad būtų aiškiai susitarta dėl valstybės pagalbos, kad būtų didesnis nuspėjamumas. Taigi pereikime prie kitos skaidrės. Sakiau, kad vyksta konkurencija tarp šiaurės ir pietų jūrų uostų. Šioje skaidrėje matote paslaugų Maerska paslaugų konteinerinių lainerių kelius. Maersk e, turi didžiausią pasaulyje konteinerių laivų e, liniją ir pažiūrėkite, kokios intensyvios yra tos paslaugos tiek šiaurės, tiek pietų Europoje. Maersk, bet ir kitos laivybos e, įmonės Europą skirsto į du skirtingus baseinus - į šiaurės regioną ir į viduržemio jūros regioną. Ir ten yra naudojami skirtingi laivai. Paslaugos taip pat skiriasi, infra, infrastruktūrų paslaugos yra kitokios. Dėl istorinių priežasčių šiauriniai uostai yra arčiau pramoninių ir logistinių bazių. Jeigu pakalbėtume apie Kiniją, tai būtų geriau išplaukti iš pietų Italijos, tarkime, ar iš, iš viduržėmio jūros regiono. Konteineriai yra perkeliami į traukinius, o ir tada toliau vežami. E, dideli laivai iki 50 tūkstančių konteinerių gali gabenti penki, iki 15 tūkstančių konteinerių, atsiprašau. Ir visi konteineriai turi būti patalpinami į vieną laivą. Tai reiškia, kad susidaro didelis eismas, tiesiog eismo kamščiai. Štai kodėl konteinerius yra patogu gabenti šiauriniais keliais ir e, laivybos kompanijos naudojasi tais skirtingais keliais, skirtingomis galimybėmis, iškrauna šiaurinėje dalyje, o ne pietinėje. Ir pasiekmes būtų tokios, kad skirtingų uostų rušių išplėstinės zonos yra stabilios per pastaruosius metus. Šitas um, situacija nepasikeitė per pastaruosius metus. Taigi, matote tam tikras zonas, kurios dubliuojasi, tačiau labai mažai yra teritorijų, dėl kurių vyksta kažkokios kovos nes konkurencija gana stabili tarp skirtingo tipo uostų. E, ta zona, kurioje dubliuojasi išplėstinės zonos, gali būti, žinoma, zona, dėl kurios yra varžomasi. Taigi, galbūt pagalvotumėte, kad daugiau valstybės pagalbos yra skirma būtent šiaurės arba būtent pietų jūrų uostams, bet ta dinamika, ta situacija iš tikrųjų nepasikeitė per pastarosius metus. Dabar kita skaidrė. Vyksta konkurencija ne tarp šiaurės ir pietų jūrų uostų, bet tarp tos pačios rūšies uostų, pavyzdžiui, tarp Hamburgo, Dunkirkės, Valencijos, Genujos jūrų uostų. Tarp jų vyksta aršesnė konkurencija, nes jie, yra, jie priklauso tam pačiam baseinui ir jeigu aš konkuruoju su savo kaimynu, kuris yra gana arti manęs, tai labai aiškiai turiu žinoti, kad galiu investuoti į infrastruktūrą, nes aš kaip jūrų uostas turiu žinoti, kokios yra taisyklės kokių taisyklių laikosi mano vyriausybė ir ar aš galiu gauti tą valstybės pagalbą ir investuoti į infrastruktūros plėtojimą. Išvados. E, tas perimas prie konteinerinės prekybos yra labai svarbus. nes tai yra susijęs su vis didėjančia globalizacija ir augančia paklausa jūrų uostų infrastruktūroms, o tai savo ruoštų reiškia, kad reikia daugiau skaidrumo ir daugiau vienodų sąlygų jūrų uostams. Eikime toliau į priekį. Tai yra valstybės pagalba ES jūrų uostams. Čia matote, kokie vyksta projektai nuo 2009 metų, yra didinami pajėgumai konteineriams, didinami jūrų uostų pajėgumai. Aš kalbėjau apie konteinerius prieš tai, jų yra. Jie reikalauja įvairių infrastruktūros rušių. Reikia mm, prieigos infrastruktūrų, tų dokų. Reikia prieigos taip pat ir geležinkeliams, kelių transportui, taip pat iškrovimo, pakrovimo infrastruktūrų terminaluose, tai reiškia, kad reikia ir terminalų skaičių didinti. E, reikia kranams tam tikrų infrastruktūrų ir reikia investuoti ir į tas superstruktūras. Tai kad būtų lengviau pakrauti, iškrauti laivus. Todėl turime viena vertus tas viešasias infrastruktūras ir superstruktūras valstybės pagalbą galima teikti visiems tipams, tiek superstruktūroms, tiek infrastruktūroms, tiek mm, daugelįpio naudojimo paslaugoms. Kita skaidra. Kaip valstybės pagalba reglamentuoja ES? Aš nesu teisininkas, galbūt turėčiau jo būti, bet aš esu uh, ekonomistas ir e, negaliu Jums pateikti nenuginčiamos teisinės apibriešties, yra galbūt labiau kvalifikuotų žmonės menų, kurie galėtų tai padaryti. Tačiau CSV 107 straipsnis, ankštesnis 87 straipsnis yra sudarytas iš trijų dalių ir ten yra valstybės pagalba apibrėžiama, yra nustatoma, kada valstybės pagalba ir netitinka vidaus rinkos taisyklių. Tai yra, kai valstybės ištekliai yra perkeliami. Taip pat kitas kriterijus yra, kad ta valstybės pagalba turi suteikti naudą bendroviai e, tokios naudos jie negalėtų turėti, jeigu valstybė nepateiktų, neteiktų pagalbos. E, kita vertus, taip pat negali būti selektyvi ta pagalba, nes tai gali pažeisti kitų teisės ir taip pat negali iškreipti konkurencijos. Taigi, jeigu tokios sąlygos yra, tai tada valstybės pagalba yra neteisėta. Tai reiškia, kad šim, pagal 107 straipsnį Europos sąjunga, žinoma, taiko šitas taisyklės valstybėms narėms, o ne pasaulio lygiu. Yra dar tokia dejure išlyga susijusi su gamtos katastrofomis. Tada valstybės pagalbą galima teikti. Ir Trečiojoje pastraipoje, pažiūrėjau, yra numatyta kita išlyga, diskrecinė išlyga, kai valstybės pagalba yra skiriama bendro ES intereso projektams. Arba kai tam tikrai ekonomikos ryčiai ar veiksmams reikia tokios valstybės pagalbos, kad reikia sustiprinti, pažiūrėjau, tokią veiklą ir dėl to valstybės pagalba yra būtina. Todėl pirmojoje pastraipoje yra numatyti keli kriterijai, pagal kuriuos valstybės pagalba yra laikoma neteisėta, o antrojoje pastraipoje yra kalbama apie išlygas. Pramonės atstovai patiria problemų, kai komisijos tarnybos vertina valstybės pagalbos atvejus. Ir tas vertinimas, jis keičiasi laikui bėgant, jis nėra visą laiką vienodas. Tai nėra nusistovėjusi praktika, kuri nekinta. Ir iš esmės politikos kurie yra susidarę tokį vaizdą, kad ir taip pat oro uosto atstovai. Yra teikiamos valstybių ataskaitos, devinioms šalims buvo parengtos tokios ataskaitos. Gavome daug informacijos ir atrinkome tą šalis taip pat um, pagal įvairias jūrų uostų rūšis kad būtų geriau atspindėtos tos rūšis. Kitoje skaidrėje matote jūrų uostų tipus. Įdomu pažiūrėti, kokie yra tie jūrų uostai. Ir kaip tai yra susiję su valstybės pagalbos apžvalga. Įvyko diskusija su pramonės atstovais ir su politikos kuriais. Gavome išvadas, rekomendacijas, vėliau apie jas jums papasakosiu, bet dabar norėčiau visų pirma pakomentuoti, kokie yra ES jūrų uostai. Pasaulio bankas mm, apibūdino nustatė keturis skirtingus jūrų uostų tipus. Visų pirma, tai yra visiškai viešas jūrų uostas, tai yra viešųjų paslaugų jūrų uostas, jis priklauso valstybei. Ir valstybės pagalbos atžvilgių. Nežinau, ar galima suderinti valstybės pagalbą su šita kategorija, bent jau teisinė prasme tai yra labai sudėtinga. Nežinau, ar galima tai suderinti, nes čia netitinkamas vidaus rinkos reikalavimas. Antrasis tipas būtų tas pagalbinis jūrų uostas, jis dalinai priklauso viešajam, dalinai privačiam sektoriui superstruktūra ir infrastruktūra priklauso valstybei, tačiau iškrovimą ir pakrovimą atlieka įvairūs rangovai. Taigi čia mažiau atvejų nustatoma, kai netitikimo valstybės pagalbos reikalavimams. Toliau būtų trečioji jūrų uostų kategorija. Tai š, kalbant apie šią kategoriją, infrastruktūra priklauso valstybei ar kitoms, pažiūrėjau, regioninėms institucijoms. Ir o visas operacijas vykdo privačios kompanijos. Valstybės pagalba e, čia dažnai netitinka vidaus rinkos reikalavimų. Ir paskutinis tipas yra visiškai privatizuoti jūruostai, tik Junktinėje karalystėje yra tokių jūruostų kol kas. Žinoma, čia jokios valstybės pagalbos nereikėtų teikti, nes e, tai netitiktų vidaus rinkos reikalavimų. Štai tokį darbą mes atlikome ir kokios yra išvados. Galime praleisti kitą skaidrę ir pereikime dabar prie išvadų. Po mūsų diskusijų su politikos kuriais, su pramonės atstovais paaiškėjo, kad kad būtinai reikia iniciatyvo, parengti iniciatyvą dėl valstybės pagalbos jūrų uostams. Komisija. Iš komisijos mes tikimės tokios iniciatyvos, kuria būtų sprendžiamas neskaidrumo klausimas ir vienodų sąlygų trūkumo klausimas. Aš nenoriu čia nieko teisti, tiesiog pateiksiu, paminėsiu rekomendacijas dėl darbo dėl e, valstybės pagalbos. Valst... Pavyzdžiui, MUV generalinis direktoratas iki 2020 metų atsakingas už valstybės pagalbą jūrų uostams. O vėliau tai tapo komp generalinio direktorato e, kompetencija. Buvo atliktas tyrimas apie valstybės pagalbą ir jis yra iš tikrųjų dar išsamesnis negu mūsų tyrimas tuo remiantis ketinama parengti atitinkamą iniciatyvą dėl valstybės pagalbos jūrų uostams. Ir labai svarbu čia atkreipti dėmesį, kad daugam atrodo, jog pietų jūrų uostai turi pranašumą, nes jie gauna daugiau valstybės pagalbos lyginant su šiauriniais uostais. Tačiau to pagrysti neįmanoma, mes to negalime padaryti. Gali būti, kad valstybės pietuose yra labiau įsitraukusios į savo jūrų uostų palaikymą ir organizavimą. Tačiau kalbant apie pagal, suteiktos pagalbos kriterijus, mes neradome jokio pagrindo teikti, kad e, pietiniai uostai yra palankesnėje situacijoje. Aš pats niekada nemaniau ir netikėjau, kad yra konkretus ryšys tarp um, valstybės pagalbos pietų jūrų uostuose ir tos palankesnės situacijos. Atsižvelgiant į sektoriaus įvairovę, tai ekonominė prasme sukuriama pridėtinė vertė, todėl privaloma privalomi teisės aktai kartais yra gana sudėtingi ir juos sunku įgyvendinti. Taip pat reikėtų paminėti skirtingus infrastruktūros tipus, nes jų komisija labai stengiasi apibriežti tuos skirtingus tipus, tačiau vis dar trūksta infrastruktūros apibriešties, o reikėtų iš tikrųjų nustatyti, kokią valstybės pagalbą galima teikti kiekvienai infrastruktūros kategorijai. Priešingai mes neišspręsime problemos. Pavyzdžiui, Buvo pateikta, komisija pateikė apžvalgą apie Ventspilio jūrų uostą. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie apsauginį molą, jis niekaip e, neprisideda prie iškrovimo ar pakrovimo tačiau tos operacijos negalėtų vykti, jeigu apsauginio molo nebūtų. Nors savaime jis neprisideda tiesiogiai prie pakrovimo ir iškrovimo. Taigi, kita skaidrė. Penkios rekomendacijos ES parlamentui. Visų pirma, ir vėl grįšiu prie Niderlandų kalbos. Taigi, ką mes patartume parlamentui? Jis turėtų glaudžiau bendradarbiauti su pramonės atstovais ir komisija, kad būtų parengta iniciatyva dėl valstybės pagalbos jūrų uostams, tai prisidėtų prie skaidrumo, aiškumo ir ekonominių perspektyvų investuotojams ir investuotojams mes rekomenduotume parlamentui taip pat atsižvelgti į koncesijų klausimą, į koncesijų terminalų infrastruktūros subjektams požiūrį. Tai gali e, taip pat būti susijęs su vidaus rinkos reikalavimo netitikimu. Taip pat, e, kalbant apie skaidrumo direktyvos taikymos ryties išplėtimą, daugumai jūrų uostų e, ne, iš jų nereikalaujama atskirų sąskaitų. Pagal skaidrumo direktyvą jiems netaikoma ta direktyva. O reikėtų išplėsti tos direktyvos taikymo sritį. 107 straipsnėje kalbama apie valstybės narės, nekalbame apie trečiasias valstybės, o viduržėmio jūroje ir juodoje jūroje gali būti iškreipta konkurencija dėl tų trečiųjų šalių, nes ten yra ir ES jūrų uostų ir trečiųjų šalių jūrų uostų, todėl galbūt reikėtų PPEO kontekste spręsti šį klausimą. Ir galiausiai, kaip jau minėjau, minėjau tą Venspilio jūrų uosto pavyzdį, tačiau yra ir kitų elementų susijusių su tuo jūrų uostų. Tai yra labai naudingas pavyzdys, kurį reikėtų panagrinėti. Europos parlamentas turėtų. Už, prisidėti prie to, kad apie bet kokias investicijas būtų pranešta komisijos tarnyboms. Taigi, tuo ir baigsiu savo prezentaciją. Dėkoju, ponas Alkadrais ir Kramer tikrai laiko daug neturime, taigi kalbėkite trumpai, ponas Alkadrajus. Dėkoju pirmininkė labai greitai. Dėkoju už šį pristatymą. Aš skaičiau tyrimą, taip prabėg, prabėgdamas ir žinau apie Flamandijos jūrų uostus. Jiems trūksta to apibrėžimo. Iš tiesų labai įdomi dalis buvo apie įvairius e, uostų tipus ir jų apibrėžtis. Manau, kad tai labai svarbu investicijoms, nes vieni yra finansuojami iš valstybės lėšų, kiti ne. Ir pavyzdžiui, Antverpenė, karbant apie jūrų prieigą ir kitus dalykus, tyrimė tai nurodyta, kad tai yra aišku, bet iš tiesų ne. Manau, kad reikėtų dar šiek tiek padirbėti prie to. Jūs minėjote įvairias, įvairią praktiką, kaip valdomi uost, jūrų uostai, kaip e, yra teikiamos investicijos, kokia yra valstybės pagalba. Ir šie dalykai labai aiškiai nurodyti ir jie svarbus, nes jie gali apibriežti konkurencinės sąlygas. Ir manau, kad labai griežti teisės aktai nėra vienintelė išeitis, bet labai svarbi ir parlamento pozicija. Turiu du klausimus. Gal galėtumėte paminėti bendruosius principus, kurie yra taikomi turint galvoje tuos įvairius jūrų uostų tipus. Dugno gilinimas taip pat yra svarbus ir santykiai su kitomis šalimis. Kalbėjote apie pavojus ir apie naujus um, jūrų uostų Šiaurės Afrikoje, kuriuose yra puikiai ranga. Ir aš esu pats tai matęs. Ir dar vienas dalykas, pirmininkė. Uh, manau, kad gali būti sunku pasaulio priekybos organizacijos lygmenyje visą tai atlikti, tačiau mums reikia integruoti kai kuriuos trečiųjų šalių uostus į prieigas ir išanalizuoti tai, ką mes dirbame teisės aktų kūrimo srityje. Jeigu norite tęsti, sako pirmininkės, galite, bet mes baigėme pusę pirmos ir nesvarbu, ar komisija bus baigusi jau savo pra... pristatymą ar ne. Ponas Maisneris. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui yra jūrų uostas. Aš esu iš Saks... Saksijos. Turėčiau tai paminėti. Antra, yra regioninė konkurencija tarp šiaurės ir pietų uostų. Nes, pavyzdžiui, kai tai, kas, kalbant apie šiaurės Vokietiją, Bremenhavene gali prisišvartuoti dideli laivai, bet Hamburge ne visi laivai gali švartuotis. Suprantama, mums reikia skaidrumo, teikiant valstybės pagalbą, tačiau tos pusiausvyros tarp šiaurės ir pietų nepasieksime, nes daug pigiau vežti krovinius e, jūromis. 30-40 procentų krovinių bus ateityje pervežama. Taigi tai iš esmės neklausimas, tik komentaras. Ir tai, kas svarbu Europai, į tą reikia atsižvelgti, negalima pražiūrėti tų dalykų. Ir reikia finansuoti tuos dalykus, kurie svarbus Europos konkurencijai. Ir tie, kurie girdė, klausėtės pristatymo, tu, jums reikia užduoti klausimus. Uh, Vokietijoje nėra nacionalinio jūrų uosto koncepcijos. Yra penkios ministerijos, kurios atsakingos ir finansų ministerija atsakinga už muitus, vidaus reikalų ministerija atsakinga už uh, apsaugą, žemės ūkio ministerija atsakinga už e, žuvininkystę. Ir taigi štai kaip yra žiemoje Saksonijoje ir Hamburgė. Ir Bet Hamburgas yra jau atskira teritorija. Ir jiems irgi reikia pasirūpinti tuo oro uostu. Bet reikalingas bendradarbiavimas ir europiniu, ir nacionaliniu lygmeniu. Ir yra teigiamų pavyzdžių tuo atžvilgiu. Nežinau, ar jūs panalizavote tai, nes seniai dalyvavo ponas Kosta. Jis e, kalbėjo apie tai, kaip Venecija ir Triestas e, dirba kartu ir taip pat kalbėjo apie situaciją Kroatijoje ir kaip pačios geriausios koncepcijos yra pritaikomos. Ką Jūs apie tai manote? Ar tai irgi būtų galima panaudoti Europoje, dirbant kitų lygmenių? Mes ir patys labai konkuruojame, tačiau reikėtų atsižvelgti ir į kitas valstybės. Dėkoju. Norėčiau pakla užduoti klausimą dėl bendradarbiavimo. Es, aš tikiu, kad uostai turėtų bendradarbiauti, nes jūrų uostas tai yra toksai, tokia centrinė institucija, jinai turi pasirūpinti visais savo nariais. Ir jeigu ta institucija yra tokia susitelkusi tik į save, vienoje valstybėje narėje, tai tada visi, visiems jūrų uostams, tokiems jūrų uostams reikės papildomų lėšų, kad galėtų išplėsti savo veiklą. Ir vyriausybėms reikia parengti labai aiškę jūrų uostų politiką. Ir dėja ne visos vyriausybės turi tokią aiškę politiką. Iš ties e, jūrų uostai turi būti pareigoti bendradarbiauti. Kaip galima būtų tai padaryti? Tai galima būtų padaryti valdymo lygmenių. Uh, galima pasižiūrėti į jūrų uostų e, vadovybės veiklą. Iš esmės, jie kartai susitelkia tik į savo veiklą ir paiso tik savo interesų. Tačiau nepakanka kartoti, kad jūrų uostai turi bendradarbiauti ir, ir Antverpenas, ir Rotterdamas, ir kiti jūrų uostai. Šie teiginiai nepadės racionaliai spręsti ribotų valstybės išteklių investicijos klausimus. Kiekviena nacionalinė vyriausybė mažina investicijas į jūrų uostus ir jeigu tuo aukštesniu virš nacionaliniu lygmeniu neimsime spręsti, kokie turėtų būti jūrų uostai, kaip turėtų organizuotis. Manau, kad nieko nepasieksime. Ir žinau, kad dalyvauja ir tam tikrų pramonės šakų atstovai, gal jiems tai ir nepatiktų, bet mano įsitikinimu būtent tai reikia daryti. Antra, pateikite labai įdomią idėją panalizuoti Europos transporto sritį. Uh, Nes labai teisingai paminėjote, kad pasaulio priekybos organizacija neišspręs nieko labai greitai, tam gali prireikti apie dešimties metų. Taigi, koks galėtų būti sprendimas ir aš labai pritariu Jums dėl tos minties. Dėkoju už tai. Dėkoju ponė Van Roy už Jūsų pristatymą. O dabar pereikime prie vicepirmininko Kalaso. Dar turime 40 minučių, kurias galime tam skirti, turime baigti pusę pirmos. Taigi, suteisime žodį Simo, ponui Simo Kalasu ir turėtume vėliau diskutuoti šiek tiek struktūrizuotai, labiau struktūrizuotai, laikytis laiko limito. Bet šiam klausimui skiriame 50 minučių ir jūs turbūt suprantate, kodėl. Norėčiau iš karto atsiprašyti ponios komisijos narės, bet žinau, kad jūs ir vicepirmininko norėtumėte paklausyti. Iš ties ateityje turėtume griežčiau elgti su tais žmonėmis, kurie pristato tyrimus, nes jie kalbėtų ir kalbėtų. Kitas klausimas. E, Vicepirmininkas Simkalas, vėluojame penkias minutės, dėl to atsiprašau, todėl iš karto suteikiu jums žodį. Ačiū. Ačiū. Pone pirmininkė, Kalėdos artėja, bet dar reikia nuveikti svarbių darbų. Žinoma, dauguma komiteto narių tikriausiai girdėjo paaiškinimus apie transeuropinius transporto tinklus jau ne kartą, bet nemanau, kad dėl to sumenkėjo šio klausimo reikšmė. Ir labai džiaugiuosi šiandieną galėdamas pristatyti uh, peržiūrėta TNT, peržiūrėtas TNT gairias, kurias susijusios su susi, jūros Europos susijimo priemonė. Spalio 19 dieną buvo patvirtintas pasiūlymas pradėti bandomąją projektinių obligacijų fazę. Šis paketas yra labai svarbus siekiant tvaraus augimo Europoje. Tai yra mūsų visų darbų pagrindinis centrinis elementas. Pastaruoju metu ypatingai esant ekonominiai kriziai, pagrindinis uh, Finansinių išteklių tikslinis panaudojimas yra labai svarbus. Tai yra pagrindinis tikslas abiejose pasiūlymuose. TNT gairės ir Europos sujungimo priemonė iš esmės prisidės kuriant konkurencingą ir išteklių prasme efektyvę transporto sistemą, tai leistų uh, sukurti transporto infrastruktūrą be kamščių, taip pat tai būtų naudinga verslui plėtoti ir kuriant e, novatoriškus transporto sprendimus. Europos sujungimo priemonė ir TNT gairės e, leis pasiekti ir strategijos 2020 tikslų, numatant prioritetus aplinkosaugos prasme pažangioms transporto priemonėms Tai taip pat reik, leis sukursti pažangės transporto sistemas ir padidins transporto veiklos efektyvumą. Pasiūlytas biudžetas Europos sujungimo priemoniai yra siekia 31,7 milijardo eurų, yra puikia garantija, rodanti, kad finansavimas bus nukreiptas į prioritetinės transporto sritis ir tai sukurs pridėtinės vertės sąlygos ekonominį augimą Europos sujungimo priemonė ir ten tai gairės turėtų būti vertinamos vienodų pagrindų. Valstybės narės viena vertus negali prašyti, kad ES padėtų finansuoti pagrindinius projektus savo teritorijoje, tuo pačiu metu mažinant ES lėšas transpo, transporto investicijoms pagal daugiametę finansinę programą tose dėrybose. Dėl to komisija pridėjo priedę finansuotinų projektų sąrašą pagal Europos sujungimo priemonę ir du, tuos du pasiūlymus reikia aptarti kartu. Aš sveikinu jūsų komiteto ketinimus dirbti iš vien su ITRE komitetu. Labai svarbu sukurti platų konsensusą šioje srityje ir užsitikrinti stiprią Europos parlamento dėrybinę poziciją. Taryba jau pradėjo intensyvų darbą dėl transeuropinių transporto tinklų gairių. Pažangos ataskaita, kurią parengė Lenkija pirmininkaujanti valstybė, išprovokavo diskusijas transporto tarybos posėdėje tarp ministrų gruodžio 12 dieną. Pirmininkavimą perimsinti Danija sieks bendro požiūrio birželio mėnesio tarybos posėdėje. Tikiuosi, kad dėrybos bus sudėtingos dėl pagrindinių elementų ypatingai, bet aš tikiuosi, kad parlamentas bus pasirengęs iki dėrybų apginti pasiūlymo europinę dvasę. Reikia sukurti kuo galima didesnę pridėtinę vertę, laikytis ES reikalavimų tarp saveikumo įvairių transporto priemonių ir užtikrinti atitinkamas stebėsenos priemonės. Taigi mes norime išvengti diskusijų dėl biudžeto arba projektų sąrašo, kad tos dėrybos nesumažintų finansavimo ir kad jos leistų mums pasiekti ilgalaikių transporto tikslų. Sujungimo, Europos sujungimo priemonė yra įtraukta į tolesnę finansavimo programą. TNT gairės yra susijusios su 30 ir 50 metais. Tai yra dviejopo struktūra ir atitinkama metodika pasirinkta atrinkant tuos taip vadinamosius pagrindinius tinklus. Įvyko konsultacijos su valstybėmis narėmis, Europos parlamentu ir suinteresuotais asmenimis. Pagrindinis tinklas yra naujovė, planuojama infrastruktūra ir pagal tą pagrindinį tinklą yra atrinkamas atitinkamas projektų sąrašas, kur sukuriama didžiausia pridėtinė vertė. Infrastruktūra yra dabar perdėm susiskaldžiusi, trūksta saveikumo, trūksta investicijų, tai reiškia, kad reikia nuo tų lopinėlių pereiti prie konkretaus tinklo. Norint įgyvendinti pagrindinio tinklo projektą, komisija siūlo sustiprintą koridorių požiūrį. Tokiu būdu būtų galima geriausiai panaudoti lėšas. Europa tik vienoje valstybėje narėje tie eurai, kurie būtų skiriami vienai valstybei nariai, duotų mažiau gražos nei eurai, kurie būtų numatyti kelioms valstybėms narėms. Tokie koridoriai leis užtikrinti didesnę, didesnį saveikumą ir leistų koordinuotai valdyti infrastruktūrą. Mes taip pat norime use it or lose it taisyklę pritaikyti atsižvelgiant į įvairų projektų gyvenimo laiką. Koridoriai bus valdomi per koridorių platformas, kurias sudarys atitinkamos valstybės narės, privatus ir privataus viešojo sektoriaus investuotojai, taip pat ir koordinatorius. Na ir remiantis pozityvę patirtimi su dabartiniais koordinatoriais, manome, kad šios platformos leis sustiprinti jau egzistuojančias formas ir tai nesukurs papildomos biurokratijos. Mes siūlome pragmatišką požiūrį, ne, ne tokį, kai vienas metodas taikomas visiems. Kai kurios valstybės narės jau išsakė susirūpinimų. Tai reiškia, kad mums reiks toliau aiškinti tuos būsimus koridorius, kad tai yra įgyvendinimo ir bendradarbiavimo priemonė siekiant pasirūpinti, kad investuot, investicijos būtų koordinuojamos taip, kad būtų sukurta kuo galima didesnė pridėtinė vertė. Koridoriai pagrindinės. Pagrindiniai tinklai, trūkstamos jungtys, taip pat eismo valdymo sistemos, tokios kaip Cezar, ERDMS. 80-80 procentų lėšų bus tam skiriama tam, kad ES lėšos būtų numatomos pirmiausia tiems projektams, kur didžiausia pridėtinė vertė sukūriama. Iš 31,1 milijardo eurų 10 milijardų yra numatyta iš sanglodos fondų. 10 milijardų bus skiriami tik tai toms valstybėms narės, kurios gauna paramą iš sanglodos fondų, ne visoms 27 valstybėms narėms. Didesni bendrofinansavimo mastai bus taikomi 10 milijardų eurų panaudoti ir apskritai kitiems sanglodos fondams. Tai bus papildoma garantija valstybėms narėms, kadangi šalia to 25 milijardai eurų sanglaudos fondų lėšų bus skiriama transporto projektams pagal TNT e, programą. Europos sujungimo priemonė taip pat leis investuoti iš privataus ir viešojo sektoriaus, tai yra labai svarbu, turint dabartinės biudžeto pro problemas, mes numatę 2 milijardus eurų įsisavinti. E, pagal novatoriškas priemonės, tokias kaip projektinės obligacijos. Tai bus daroma artimai bendradarbiaujant su Europos investicijų banku, kuris neseniai pasiekė sėkmingų rezultatų per paskolų garantijos priemonę transeuropiniams tinklams e, didelio greičio geležinkelių tiesimui. Lūkesčiai dideli ir komisija paskaičiavo, kad 31,7 milijardo eurų galėtų duoti 140-150 milijardų eurų investicijų į Europinį pagrindinį tinklą. Norėčiau pabrėžti, kad Europos sujungimo priemonė turėtų būti valdoma centriniu pagrindu. Agentūra būtų atsakinga už šio biudžeto lėšų įgyvendinimą, kai bus paskelbtas konkursas pasiūlymams. Aišku, konkursai turi būti gerai parengti. Kol jie nebus parengti, nebus finansavimo. Dešimt komiteto narių labai aktyviai dalyvavo atitinkamame renginyje lapkričio mėnesį Antverpene. Ir per tas dešimt dienų mes padiskutavome ir nusprendėme, kad tik moderni, tikslinga transeuropinių tinklų programa leistų užsitikrinti transporto investicijas daugiametinėje finansinėje programoje. Taigi ir toliau išlikime drąsūs ir dirbkime iš vien, kuriant naują politiką. Pirmininkas Baroso lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje paskelbė, kad komisija 12-13 metais savo darbų programoje ketina stimuliuoti ekonominį augimą ir aš norėčiau pristatyti pagrindinės iniciatyvas transporto sektorėje kitais metais. Mes ketiname pasiūlyti paketą dėl transporto švarumo, švaraus kūro ir alternatyvaus kūro transporto sistemų. Kai buvo nekarta pasakyta, mes norėtumėme pasiūlyti geležinkelių paketą. Ketvirtasis geležinkelių paketas e, bus pasiūlytas 12 metų pabaigoje ir mes spręsime ir atviro, rinkos atvėrimo ir infrastruktūros valdytojų ir geležinkelių valdytojų santykius, taip pat e, riedmenų klausimus. Tai iš principo reiškia, kad nauja redakcija turi būti parengta. Taip pat keliaivių teisų reglamentas bus labai svarbus naujas darbų varas. Ir galiausiai aš dar norėčiau pasakyti, kad mes labai artimai seksime, kaip yra įgyvendinama vieningo Europos dangaus e, iniciatyva. Jeigu ji už, bus užvilkinta, mes teiksime galbūt ir naujų pasiūlymų susijusių su galimais teisėkuros pasiūlymais. Ačiū uždėmesi. Thank you, Commissioner. Dėkuoju komisijos nariui. Yra devyni norintys kalbėti nariai, o turime mažiau kaip 30 minučių. Dešimt tai yra norinčiųjų pasisakyti ir mažiau kaip 30 minučių, todėl leisiu kalbėti dvi minutės ir jeigu kalbėsite ilgiau, nutrauksiu. Pradės ponas Groš. Dėkuoju pirmininkė, komisijos nary. Ir anksčiau turėjome galimybių kalbėti apie transeuropinius tinklus, apie Europos sujungimo priemonės. Ir Išties pritarėme jūsų mintims tose srityse ir taip pat savo frakcijoje pritarėme jūsų požiūriui. Tik norėjau atkreipti į vieną, dėmesį, mums, į vieną dalyką dėmesį. Mums reikia partnerių, kad galėtume surasti sprendimus, nes ir pirmas žingsnis galėtų būti sprendimas, kurį galėtų priimti komisija ir jūs, o taip pat kolegija. Taip pat ir komisijos narys Kalas kalbant apie sanglaudos fondus, būtent taip turėtų viskas vykti ir tuo atžvilgiu mes pasikliaujame komisiją. Taryba taip pat mums labai svarbi ir labai svarbu žinoti, kaip dabartinės krizės sąlygomis dirbs taryba, koks yra, bus tarybos požiūris dėl šio dokumentų rinkinio, taigi, o po to labai svarbi ir parlamento pozicija, bet ir pirmesnių dviejų e, partnerių pozicija yra labai svarbi. Manau, kad 2012-aisiais pritarėme jums, tai būtų galima pasiekti, kalbant dėl bendro Europos dangaus, labai svarbu nustatyti prioritetus. Ir tai yra prioritetas jau savaime dėl to, kad termino pabaiga yra 2012. Ir mes paskutinės minutės negalime laukti dėl EPAB. Ponas Kaldrajau. Aš esu bendras e, taip pat. Mano kolegė yra šešėlinė pranešėja. Gerai, ponė AL, dvi minutės jums. Dėkoju pirmininkė. Ir dėkoju Saidai. Pone Kalas, teoriškai mūsų frakcijoje turint galvoje baltąją knygą, remiame, re, rėmėme jūsų pasiūlymą iš pradžių ir mes kalbame ne tik apie du reglamentus, bet taip pat ir apie europinius projektus. Pastebėjome, kad per dėrybas, kurios prasidėjo labai teigiamai, atsirado sunkumų su valstybėmis narėmis, kai kurios iš jų teigė dvišalėse dėrybose, kad jos rėmė koridorių logiką, bet dabar jau regis elgesi kitaip. Gal galėtumėte mums paaiškinti, kiek jau pasistumėjome į priekį ir tai padėtų mums parengti savo strategiją dėl Europos sujungimo. Yra 22 milijardai ir tai yra Europos tinklų ta istorinė dalis, bet turint galvoje krizę, turint galvoje tai, kad šiais metais komisija ir taryba kalba apie finansavimo sumažinimą ir parlamentas tam turi pritarti, tai mums reikia matyti tą pridėtinę vertę. Ir kalbant apie 10 milijardų, kurie yra skirti sanglaudos e, e, politikai, norėčiau paklausti, kaip galėtume pareikalauti, kad būtų daugiau sąlygų nustatyta tiem dešimtiems milijardams, taip pat ir kitiems e, sanglaudos fondam, fondų lėšoms, nes paprastai tų sąlygų yra per mažai. Mums reikalinga sinergija su telekomunikacijomis, o euro projektai irgi yra susijęs su Europos sujungimu. Dėkoju keturi dalykai. Šiandien mums kalbėjo svečias iš Europos investicijų banko ir kalbėjo apie europinės projektinės obligacijas, buvo kalbama apie Europos lėšas ir konkretus klausimus, kada bus pradėtas pilotinis projektas su šitais 230 milijonų iki 2013 metų. Antras klausimas Gerai, kad taryba jau pradėjo kalbėti apie gairės Antverpenę. Taryba nelabai entuziastingai šio darbo ėmėsi, bet tikiuosi, kad jų požiūris taps euro, labiau europiniu. Kitas klausimas yra susijęs su geležinkeliais ir operatoriais. Šiuo klausimu buvo atliktas tyrimas Ir įdomu, kaip, kiek tas tyrimas jau pasistumėjo, kada turėsime rezultatų. Ir paskutinis klausimas, kuris yra labai svarbus ne tik prieš kalėdas, bet ir vėliau, tai įtikinti savo vyriausybės dėl vieningo Europos dangaus, kad šis klausimas nebūtų užblokuotas, priešingų atveju nepasieksime sėkmės. Pana Zilė. Dėkoju, ponė Terman gerbiamasis komisijos nariai. Esu įsitikinęs, kad šiandien transporto komitetas turi labai aiškiai pasakyti, kad Europos sujungimo priemonė e, prieiga ir koridoriaus prioritetai ir pagrindiniai tinklai šie sprendimai mums priimtini ir mes nuo jų nenukrypsime. Kaip taryba siūlo pakeisti koridorius kalba apie žodį projektas, kuris turėtų būti dabar naudojamas. Manau, kad dabar turime galimybę sukurti tikras realias darbo vietas ir paskatinti vystimas. Ir jeigu paimsime tuos 10 milijardų eurų iš sanglaudos fondo, tai turėsime galimybę suteikti dalį jų toms valstybėms narėms, kurios patitiks reikalavimus ir įgyvendinti projektus. Ir tai sukurs europinę pridedamąją vertę, ne tik nacionalinę pridedamąją vertę. Ir tuomet turėtume daryti taip, kaip siūlote. Ponas Krameris. Manau, kad pritarėme tai tinklų idėjai tačiau per 20, paskutinius 20-30 metų neįstengėme to įgyvendinti, o dabar turime dar daugiau projektų, yra ir lėšų, taigi turiu abejonių dėl to. Kai kurios valstybės narės tame tarpe Vokietija skundėsi dėl atrankos. Buvo atrenkami projektai, nedalyvaujant Vokietijos vyriausybei ir turiu ir kitokios informacijos, nesu įsitikinęs, ar tai yra tiesa, bet norėčiau išgirsti apie tai iš jūsų. Kalbant apie geležinkelių projektus, projektas buvo vykdomas neįsitraukiant Vokietijos geležinkeliams ir yra 90 procentų geležinkelių, bet nepakankamai kelių, nesu įsitikinęs dėl to, ar e, kokie yra kontraktiniai pagrindai ir kodėl skundžiasi kai kurios valstybės narės. Uh, Dar vienas dalykas, esama didelių projektų, nei vienas iš jų nebuvo nutrauktas ir jiems reikia daugiau laiko, daugiau lėšų, viskas vėluoja ir klimato kaita vyksta, vandens tinklai irgi yra to projekto sudėdamoji dalis ir štai Dunojus yra trys sudėdamosios dalys kalbant apie Berliną Štetiną, daugiau galima daryti geležinkelių srityje, klimato kaitos srityje. Aš ne, nesuprantu, kas priima sprendimus tais klausimais. Baka. Ponas Baka. Dėkoju, pirmininkė, turiu du klausimus dėl pagrindinių tinklų. Kalbėjote apie pagrindinių tinklo svarbą ir ir saveikumą. Mums reikia optimaliai išnaudoti transportą. Bet visa tai e, turi būti gerai paruošta, kokių priemonių imsis komisija, kad saveikumas veiktų, jeigu bus įgyvendintas. Antras klausimas. Minėjote, kad kai kurios šalys turi abejonių dėl koridoriaus, koridorių tinklų. Ir mano klausimas toks, kurios šalys turi tokių abejonių ir kokios yra tos abejonės, kad visi turėtume, žinotume ir galėtume pagal tai formuoti savo prioritetus. Dėkoju toliau. Ähm, Dėkoju pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui. Jūs sakėte, kad partnerių dalyvavimas yra labai svarbus pačiame pradinėme etape. Sakėme, sakėte, kad e, koridorių, apie koridorių platformas buvo pranešta, tai yra labai geras dalykas, tačiau jūs e, nelabai detaliai apie tai papasakojote. Norėčiau sužinoti detaliau, kaip tos koridorių platformos veiks, kaip jos padės pasiekti tikslų. O kitas klausimas, ar yra kokia strategija prieš tas valstybės narės, kurios kritikuoja įvairius aspektus ir kokia yra ta strategija. Na ir paskutinis klausimas. Kaip vyks bendradarbiavimas tarp Europos komisijos ir koridorių platformų koordinatorių? Kaip detaliai vyksas e, bendradarbiavimas? Dėkoju, Savisar, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė, komisijos nariai. Kadangi laiko nėra daug, aš dabar nepristatinėsiu savo klausimo, nes e, kolegos jau kalbėjo, jau sakė, kokia yra pozicija dėl transporto koridorių ir taip pat dėl tos e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Per paskutinę transporto tarybą e, jau ta pozicija buvo aiški. Mano klausimas yra toks, ar komisija planuoja kažkaip pakeisti tą poziciją, ar tai yra kaip, tai eina į koordinavimo veiklą. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Aš palaikau komisiją dėl Cezar. Man asmeniškai įdomus šis projektas ir tikrai teigiamai žiūriu į darbą taip pat ir dėl bendro Europos, dėl bendro Europos dangaus. Palaikau jūsų komentarus dėl fondų, dėl finansinės e, paramos projektams, nes reikia žvelgti į pridėtinę vertį, papildomą naudą ES lygiu ir visoje Europoje. Tai gali padėti išspręsti um, oro uostų Mm, kamščius, eismo kamščius. Ir taigi tikrai labai teigiamai žiūrime į jūsų veiksmų šioje srityje kaip komiteto atstovai. Dabar Alkadrai. Dėkoju. Mano kolega jau išsakė klausimą, todėl man nebereikia pasisakyti. Senelova. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui už tai, kad yra pasirengęs apsvarstyti šios klausimus. Su, tikiuosi, kad ir su naujomis valstybėmis narėmis bus tai apsvarstyta. Keletas konkrečių šių klausimų. Tas lose, uh, use it, uh, o lose it principas, jis yra labai svarbus, bet kaip jis veiks praktikoje? Jeigu projektas žlunga, ar nebegalima uh, skirti pinigų iš sanglaudos fondo ir kiek aiškios yra taisyklės dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės bendro finansavimo sutinkame, kad finansavimas turi būti skiriamas tiems projektams, kurie sukuria didelę pridėtinę vertę, tačiau norėčiau, kad e, detaliau pristatytumėte reikalavimus, kaip ta pridėtinė vertė nustatoma, pagal kokius kriterijus, kaip e, skirstomi fond, e, kaip skirstamos lėšos iš sanglaudos fondo Europos infrastruktūros tinklų priemoniai nes e, tai gali sukelti trinties tarp valstybių narių. Norėčiau, kad mus užtikrintumėte dėl abipusio pasitikėjimo. Dėkoju, pirmininkė. Tik priminsiu, kad 2012 metais dėrėsimės ir dėl naujos redakcijos, todėl Kaip transporto komitetas tikimės, kad komisija atsižvelgs, laikysis tos pozicijos, kuri gali padėti dėrybose. E, ir taip pat prašome komisijos nario tęsti savo ir toliau naudoti savo to politiniu svoriu dėl geležinkelių paketo ir taip pat e, imtis atitinkamų veiksmų. Dėkoju. Dar turime kelis kalbėtojus, atrodo, kad turime labai skubėti, tačiau jūs visi laikotės laiko apribojimų, todėl galime dar. Todėl tikrai liks laiko komisijos nariui atsakyti į klausimus. Žodis jums. Dėkoju. Dėkoju iš jūsų komentarus. Keletas konkrečių pastabų, o tada dėl svarbesnių klausimų. Ponas Krameris sakė, kad kažkas e, skundėsi dėl to, kad projektai buvo atrinkti nesikonsultuojant su vyriausybė, tai yra netiesa. Bent du dėrybų raundai buvo su visomis vyriausybėmis. Aš turiu pasakyti, kad nuo pat pradžių aš bijojau, kad tas spaudimas gali trukdyti gyvendinti konkrečius projektus. Todėl iš esmės vis dėlto buvo pritarta tiems projektams ir jeigu kažkas dabar skundžiasi, tai aš jau nebegaliu to komentuoti ir negaliu sutikti, kad nebuvo konsultuojamasi. O dėl geležinkelių paketo Yra du tokie svarbus klausimai, kurie čia buvo iškelti. Ir kitame parlamento pastate jie buvo iškelti, kai įvyko uh, kitas susitikimas uh, su TNT koordinatoriais. Taigi, tie klausimai yra susijęs su 10 milijardų ir su koordinavimu. Ir taip pat buvo klausima, kas įvyksta, jeigu uh, projektas nepasinaudoja pinigais. Kokobu, žinoma, bando užtikrinti, kad tie pinigai grįž į biudžetą ir kad būtų galima vėl pradėti iš naujo naudoti tos pinigus. Pagal remdamėsi TNT apžvalgą jau tai darome. Mm, visa tai yra teisėkuros procesas spalio 19 dieną pasiūlytas. Kalbant apie bandomosius projektus, mes dar negalime išsamei to komentuoti. Tai yra tie patys projektai, kurie buvo įtraukti į Europos infrastruktūros tinklų priemonės biudžeto dėrybas. Taigi, projektų Obligacijos gali būti panaudojamos kaip priemonė konkretiems projektams, tačiau iš esmės didžiausias klausimas yra, kaip valdyti koridorius. Visų pirma, kur ir kokia yra ta valdymo struktūra. Ji gana detaliai aprašyta e, transeuropinių tinklų gairėse. Daug detaliau nei anksčiau jį buvo prašyta. Mes svarstome, kaip tai turėtų veikti siekiant e, sumažinti administracinę naštą, suderinti struktūras. Tačiau, žinoma, neįmanoma atsižvelgti į visus iki vieno komentarus. Tačiau siekiama sukurti uh, E, sklandžią struktūrą. Tie koridoriai patys savaime yra preliminarūs, tai nereiškia, kad mes turime radikaliai pakeisti ar vienoje šalyje labai jos išplėsti. Ne, iš tikrųjų tie koridoriai turi sukurti pridėtinę vertę Europos lygiu. Turime žiūrėti, kur didžiausi transporto srautai susidaro ir kur galima sukurti daugiau darbo vietų, daugiau pajamų. Ir mūsų nuomonė tai yra Europos lygių pridėtinė vertė. Tačiau, kalbant apie štetiną, ar tai įtraukti ar ne, apie tai dar reikia pasvarstyti keisdami tos koridorius mes galime kažkaip paderinti, sukurti tam tikras atšakas, tačiau nenorime prarasti bendro vaizdo, ne, negalime nematyti miško per medžius. Taigi, tie koridoriai turi sudaryti tinklo dalį, tai yra diskusijų esmė. Kalbant apie tą strategiją kaip Kaip galime užtikrinti tą bendrą vaizdą, tą bendrą tinklą, visi kartu, parlamentas, valstybės narės, visuomenės atstovai, turime žiūrėti į tokį bendresnį uh, paveikslą ir visus uh, pasiūlymus atsižvelgsime. Jeigu mes to bendro vaizdo nematysime, tai kiek, pažiūrėjau, Alpėse yra trūkstamų uh, tų jungčių? Daugybė negalima sustelkti vien į konkrečias jungtis, reikia žiūrėti į bendrą vaizdą ir aš esu pasirengęs de, taip pat e, rasti mm, tam tikrą derinį su vyriausybių struktūromis. 10 milijardų dabar šitas klausimas. Aš čia būsiu užsispyręs ir iki paskutinio kraujo lašo ginsiu poziciją. Visa kritika, visos diskusijos įvykusios e, Europos transporto ministrų taryboje, visur e, buvo tik sustiprinta mano pozicija, kad tai yra tinkama priemonė. Net šiandien kalbėdamas aš šiek tiek bandžiau pasakyti, kad kai kam atrodo, jog tai lyg ir atimta iš sanglaudos fondo. Yra priešingai iš tikrųjų. Tai yra sanglaudos fondų pinigai transporto projektams, transeuropiniams tinklams. Tai yra specialios priemonės sanglaudos šalims dalis. Ir vakar buvau susitikęs su žurnalistais, atsakiau jiems į panašus klausimus ir aš nesutinku, kad su tokiais teiginiais, kad tai yra neprimtina. Aš žinau, kad jūs diskutuosite ir su regionų komitetu. Jeigu jūs nesutinkate su to pasiūlymu, tai žinoma, jūs esate e, teisėkuros atstovai ir e, aš asmeniškai manau, kad tie pinigai, jeigu nebus panaudoti, jie tiesiog uh, nebus panaudoti iš viso. Tačiau jeigu nesutinkame su tais dešimtimi milijardų e, tinklų priemoniai, tai man labai gaila. Iš tikrųjų, aš nenoriu, kad tie dešimt milijardų Europos infrastruktūros tinklų priemoniai būtų išskaidyti tarybos lygiu Mes turime džiaugtis, kad turime tos 10 milijardų tokią priemonę, kuri jungia rytus ir vakarus, bet jeigu tai vis dar nacionalinio biudžeto dalis, tai vis dėlto reikia suprasti, kad tokie kompromisai yra gana sudėtingi Europoje. Daug narių klausė, kokia yra pridėtinė vertė, kodėl geriau skirti 10 milijardų tai priemoniai, o ne tiesiog sanglaudos fondo kontekste apskritai. Mm, valdymas pagal pasidalimo principą yra visiškai kitokia filosofija. Čia yra dėmesys skirimas nacionaliniams prioritetams. Ir būtent Šią priemonę, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, būtų sukuriama pridėtinė vertė, būtų padedama labai svarbiems dideliems projektams, tai padėtų iš tikrųjų sujungti tinklus. Ir patys griežčiausi kritikai iš Višegrado šalių iš, tų, iš Čekijos institucijų sutiko, kad būtų surenktas posėdis kitų metų pradžioje ir kad būtų bandoma išplėtoti taisyklės taikomas e, projektų atrankai. Taigi, jeigu būtų dėl to susitarta, būtų galima taikyti ir lankstesnį požiūrį, žinoma, bendro finansavimo taisyklės iki 85 procentų turėtų būti taikomos. Ir mes neturime dar vieno tokio techninio elemento, 2,5 procento BVP skirtingai e, struktūriniai pagalbai. Mes suprantame, kad tie 2 milijardai nepatenka į tuos 2,5 procento, nes yra 3, projekt, 3 šalys viename projekte. Ir buvo įsisavinti, vienos ga, valstybės gali įsisavinti 2,5 procento, kitos ne. Tai čia yra nu, to, techninis klausimas. Uh, ir projektai nepatenka į tuos 2,5 procento, bet reikia aiškiau tai akcentuoti. Aišku, svarbus klausimas jums ir valstybėms narėms yra subsidiarumo principo taikymas. Mes norime tokių projektų, kurie būtų saistantis, privalomi, kad jiems būtų, kad joms, jiems pritartų valstybės narės, kažkas pasirašytų ir sakytų taip, kursime šį tinklų projektą, koridorių projektą ir jis turi būti įgyvendinamas. Tačiau visa tai turi būti suderinta ir jau tai yra mūsų teisėkuros darbo dalis. Ir tikiuosi, kad surasime geriausių įmanomų sprendimų. Ačiū. Pirmininkas dėkoju komisijos nariui už pasisakymus ir už atsakymus į klausimus. Dėkoju ir komiteto nariams už tai, kad laikėsi kalbėjimui skirto laiko, tuomet ir liko laiko komisarui apibendrinti ir atsakyti į klausimus. Parlamente turime problemų, turime įtikinti regionų plėtos komitetą, kad iš jų pinigų nepavoksime, Tiesiog reiks, čia tiesiog yra fondų koordinavimas ir atitinkamų lėšų perkelimas į transporto sektorių. Ačiū komisijos nariui. Dar prieš visiems išeinant norėčiau palinkėti komisarui ir jo darbuotojams linksmų kalėdų mūsų komiteto vardu. Ir norėčiau priminti komiteto nariams, kad šiandien po pietų vyks klausimai apie skaitmeninius tachografus. Įsivaizduoju, kad komiteto nariai turi daug darbų ir reikalų, tačiau nenorėčiau čia sėdėti su ponė Tikau dviese, su šimtu ekspertų ir keturiomis tušiomis eilėmis. Taigi labai norėčiau ir būčiau labai dėkingas, jeigu nariai šiandien po pietų atvyktų į klausimus ir taip pat pono Rikė svarbus pranešimas bus aptariamas dėl dvigubo korpuso tanklaivių. Kągi tiek šiam rytui, dėkoju už bendradarbiavimą, žinau, kad buvau griežtas pirmininkas, bet jūs suprantate kodėl.